Kolegi. Kolegos. Kolega Lunaček. E, vi ricordo i cambiamenti apportati. Norėčiau priminti, jog darbo tvarkė yra pasikeitusi. Rydienos 13 dienos darbo tvarkė yra pasikeitusi vietoj keitimosi nuomonėmis su Turkijos užsienio reikalų ministru Ahmed Davutoglu. Jis buvo numatytas Dabar viskas gerai. Tai sakau viską iš naujo. Kolegos, primenu rydienos darbo tvarkės pakeitimus. Rydienos 13 Liepos darbo tvarkės pakeitimus. Vietoj keitimosi nuomonėmis su Turkijos užsienio reikalų ministru Ahmed Davutuglu. 16.15 nuo 16.15 iki 17.30 yra numatytas susitikimas su Mamud Žibril, nacionalinio e, Libijos perinamojo komiteto pirmininku ir taip pat keitimasis nuomonėmis su nuolatiniu atstovu Šiaurės Afrikai, ponu Bernardin Leon. Šis keitimasis nuomonėmis yra atidėtas, todėl kad e, jis nebuvo paskirtas praeitą šios savaitės, tai yra šios savaitės pirmadienį į šį postą. Nėra jokių kitų pranešimų ar informacijos, tuomet perinu prie trečiojo punkto - naujo vicepirmininko rinkimai. Primenu, kad atsistatydinus Dominik Bodį, EPP grupė į jo vietą paskyrė kaip, kaip trečią vicepirmininką pirmininką Tokiją Saifį. Jisai dalyvauja mūsų posėdėje šiandien. Jisai yra vienintelis kandidatas, tai yra vienintelė kandidatūra į trečiojo vicepirmininko postą. Tad jeigu nėra e, kitų nuomonių, tai e, siūlau bendru sutarimu patvirtinti jo kandidatūrą. Plojimais patvirtinti. Na Ir dabar e, kviečiu poną Saifį atsisėsti į e, prezidimą, užimti vietą prezidime. Congratulations. Je me félicite. Merci. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica sul tema. O dabar šie klausimai ES užsienio e, politika, BRICS kontekste ir kiti skubus klausimai, e, tikslai ir strategijos. Kviečiu visus svečius užimti vietas prie stalo. Kinijos e, įvykiai bei Šiaurės Afrikos įvykiai rodo, jog BRICS įgyja ypatingą svarbą politinių požiūrių. ES e, požiūris į e, minėtų regionų valstybės ir į kylančias valstybės yra labai svarbus. Priminsiu, kad e, kolega Sairus Volski rengia e, pranešimą šitais klausimais, tačiau jisai susirgo ir negalės dalyvauti mūsų diskusijoje. Ir turėsime e, apseiti be pono Volskio dalyvavimo, tačiau e, ponas Volski paprašė sekretoriato, kad būtų pateikta informacija apie pasisakymus šitą temą. Penki svečiai yra su mumis profesorius Alfredo Valadau. Jisai yra Merkosur katedros vedėjas e, Paryžiaus politinių mokslo institute. Kitas pranešėjas yra Andrew Small. Jisai yra Maršalo fondo Vašingtone tyrėjas Enrique Mora Benavente taip pat, kuris yra Ispanijos užsienio reikalų ministerijos atstovas, ponas Cyril Nan, Azijos reikalų departamento vadovas Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje ir galiausiai Viorel Isticiuoja Budūra. Atsiprašau, jeigu neteisingai tariu pavardę yra e, vykdantisis direktorius Azijos klausimų e, išo, išorės veiksmų tarnyboje Europos komisijos. Išklausysime e, šių penkių pranešėjų pranešimus, bet darbą organizuosime taip po pirmų dviejų pranešimų, bus galima pateikti klausimus, o paskui kiti trys pranešimai ir po to vėl bus klausimų seansas. Šios dienos e, e, darbo tvarkė yra labai intensyvi, taip pat su Irako atstovų esame numatę keitimąsi nuomonėmis 17.30, todėl e, norėčiau, kad e, pranešėjai neviršytų dešimties minučių kalbėjimo laiko ir kad e, suspėtume iki 17 valandos. Todėl nedelsdamas iš karto suteikiu žodį profesoriui Vanadau. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju už kvietimą ir dabar perinu į anglų kalbą. Aš esu iš Brazilijos, taigi aš esu ta B-brik santrumpos raidelė. Uh, Pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai yra tai, kad e, BRIK valstybės nėra politinės kategorijos e, apibrieštis, tačiau Goldman Sachs sukurta strategija prieš dešimtį metų. Valstybės narės, BRIK valstybės narės spaudžiamos Brazilijos nori sukurti ypač pietų Afrikos daugiau stabilumo, įtraukdamas pietų Afrikos valstybės į įvairius veiksmus. Tačiau tiesa yra ta, kad BRIK valstybės yra tik pokalbių laidos formato e, valstybių grupė neturinti konkrečios jėgos. Tai reiškia, kad šios valstybės kiekviena atskirai galėtų būti daug um, galingesnės. Aš manau, kad Rusija mm, iš tikrųjų nėra e, kylančios ekonomikos valstybė, tai yra visa apimanti ekonominė gale. Manau, kad iš tikrųjų reikėtų kalbėti ne apie BRIC valstybės, tačiau apie BIC valstybės. Kalbant apie Braziliją, Kiniją ir Indiją, turime kalbėti apie jų ekonominę sėkmę, tačiau ekonominė sėkmė priklauso ir nuo karinės galios. Visos šios valstybės didina savo karinius biudžetus, stengdamosios uh, išsikovoti tam tikrą vietą pasaulyje. Tai turi didelį poveikį ir strateginiams klausimams, tokiems kaip klimato kaita, maisto sauga, energetikos e, saugumas, regioninis stabilumas, taikos palaikymas, humanitarinės operacijos arba net jungtinių tautų ar kitų tarptautinių organizacijų veikla. E, Brazilija Brazilijos ir Turkijos iniciatyvą susijusią su Irano um, atominė energetika rodo, kad šios valstybės nori išspręsti labai svarbius klausimus. Mes visi žinome, kad bus sudėtinga rasti daugia šalį konsensusą, kuris yra reikalingas norint išspręsti didžias problemas neįtraukiančių didelių valstybių į bendrą veiklą. Ir to mes ir siekiame e, didžiojo dvidešimtuko formate. Tačiau iš tikrųjų BRIC nėra homogeninė sąjunga, priklausomai nuo skirtingo, skirtingų temų. Šios valstybės gali užimti visiškai skirtingas pozicijas. Jeigu pažiūrėsime jungtinės tautas, didįjį penketuką, Rusiją ir Kiniją, toli gražu ne visada um, pritarė Brazilijos ir Indijos pozicijoms. Kalbant apie tarptautinius aspektus, kaip e, Afrikos e, vienas mokslininkas pasakė, tai yra apsimokantis daugia šališkumas. Tai reiškia, kad šios valstybės nori e, garsesnio savo balso tarptautinėje arenoje, norėdamos apginti savo, savo ekonominius interesus. Tiesa, jos nėra pasirengusios prisimti uh, atsakomybę ir siekti atnaujinti esamas sistemas. Tai reiškia, kad šios valstybės nori turėti veto teisę skirtingais klausimais daug dažniau nei dalintis tą naštą um, konstruktyviai, kuri joms tenka. BRIC valstybės e, gauna naudos iš kitų valstybių susiskaidimo. Taigi joms e, yra naudinga išlaikyti dabartinę ekonominę santvarką. Ir šiuo aspektu šių valstybių grupė yra labiau panaši į JAV nei į ES. Nes e, jos taip pat stengiasi reguliuoti globalią ekonomiką ir globalias sistemas. Tačiau tai taip pat reiškia, kad BRIC valstybės priklauso nuo pasaulinės santvarkos. O tai yra pagrindinė sąlyga jų politinėms galioms aukti. Pateiksiu pavyzdį. JAV tu atspindi e, trečdalį privataus vartojimo visame pasaulyje. E, Kinijai tenka 3 procentai globalios, globalaus vartojimo. Ir jei šios valstybės savo vartojimo įgūdžius pakeisti, tas ekonomikos dviratis tikriausia sustos. E, problema yra ta, kad augimas ir kyla iš kylančios ekonomikos valstybių. ES ir JAV taip pat priklauso nuo šių valstybių. Mes priklausome vieni nuo kitų tokiame pasaulyje nėra jokios kitos išeities, kaip prisitaikyti prie naujų žaidėjų interesų. Neseniai e, atsispindėjo problema tarp Kinijos ir ES e dėl orlaivių e, CO2 išlakų apmokestinimo. Kinė nenorėjo apmokestinti CO2 išlakas. Ir pasigirdo tokia mintis, kad jei jūs norite reguliuoti kai kurios klausimus, reikia pirmiausia su mumis pasikonsultuoti. Taigi, didelės valstybės gali tapti atsaku į įvairius klausimus, tačiau jos gali tapti ir problema. Per keletą ateinančių metų Kinijoje ir Indijoje greičiausia stebėsime e, pokyčius e, ginklavimosi srityje. Turime nepamiršti ir šių šalių kaimynių. Indija jau patvirtino savo gynybos planus ir ji oficialiai ruošiasi karui su Kinija. Japonija ir Indija stengiasi subalansuoti Kinijos situaciją. Ramiojo vandenyno šalyse vykstantis ar vykstantis konfliktas galėtų turėti labai skaudžių pasiekmių visam pasauliu. Nekalbėkime tik apie sisteminės grėsmės. Iš ties E, dabar nėra imtas jokių konkrečių veiksmų pažaboti narkotikų kontrabandai tarp Pietų Afrikos ir Pietų ir Šiaurės Amerikos. Brazilija čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį, tiksliau vaidina svarbu vaidmenį užtikrindama e, maisto produktų saugumą, energetinį saugumą. Tuo tarpu BRIC valstybės nėra e, rytojaus galę turinčios valstybės, tačiau tokiomis norėtų būti. Jos norėtų parduoti tą alternatyviojo pasaulio viziją ir tapti e, hegemonėmis visame pasaulyje. Nežinau, kokioje perspektyvoje, galbūt dešimties metų perspektyvoje. Tačiau reikia pasakyti, kad e, priimant svarbius pasaulio sprendimus, ir prisitaikant prie pasaulio taisyklių, jos taip pat turėtų atsižvelgti į kitas valstybės. Ir baigsiu savo pranešimą sakydamas, kad šios didelės kylančios ekonomikos šalis puikiai žino, kad tai ne jos yra, ne jų sąskaita yra priimami sprendimai, tiesiog jos turi tam tikrą pasirinkimo laisvę. Reikia šioms valstybėms priminti, kad Jei jos sėdi prie stalo, tai jos ne tik e, gali pasirinkti iš meniu, tačiau privalo ir plauti indus bei gaminti maistą. Ascoltiamo Andrew Small. Dėkuoju. Dabar žodis e, Andrew Small. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad šis klausimas yra puikia proga pagalvoti integruotai apie tai, kokią įtaką turi augančios ekonomiškai naujos valstybės Europos Sąjungai. Aš manyčiau, kad pirmiausia turėtume galvoti apie vieningą politiką BRIC šalių atžvilgių. Aš manau, kad e, yra daugybė dalykų, kurie turi formuoti tą bendrą požiūrį, nes e, matome, kad kol kas e, Kinijos, Rusijos, Indijos atžvilgių ir kai kurių kitų atžvilgių yra vykdomas atskiros politikos. Norėčiau išdėstyti keletą svarbių dalykų. Ir norėčiau pasakyti, kad perinant valdžiai iš vienų ir, ir ekonominį gali iš vienų rankų į kitas, matoma tam tikrų pasikeitimų. Tad mes turime progą dabar suformuoti vieningą politiką. Jeigu e, mes tos galimybę nepasinaudosime, tai tuomet vykdysime ir toliau atskirą suskaldytą ekonominę politiką. Kai dėl augančių naujų galių, mes žinome, kad E, buvo iškelta visai lė problemų, tokių kaip galimybė laisvai reikšti mintis ir taip toliau ir panašiai santykiuose su šiomis šalimis. Tačiau Kinė tokia kaip ekonominė gale ir politinė sistema e, patiria tam tikrų iššūkių jau dabar. Ir aš manau, kad tai taip pat turi sąlygoti mūsų santykius su tomis šalimis. Trečias dalykas, mes turėtume taip pat pagalvoti apie strategiją tų naujai iškylančių valstybių atžvilgių mes turėtume vykdyti glaudesnę ir efektyvesnę partnerystę su jomis. Mes žinome, kad dažnai tos šalis yra įtakingos, ten ir toliau tebe vyksta procesai, kai tenka rinktis pagrindinės strateginės kryptis. Tad mums reikia e, apsispręsti, ar mes remsime tas sistemas, kurios bus liberalios, teisės principais e, pagristos ir e, ar, le, ar paleisime viską likimo valiai, kas, aišku, Europai būtų mažiau naudinga. Daugeliu atžvilgiu. E, mes manome, matome, kaip pasaulio jėgų santykis keičiasi. E, saugumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Svarbu, kad įtako zonomis įtaka ir, ir tai, ta, ta nauja gale būtų dalyjamasi subalansuotai. Vyksta uh, naujas strateginis jėgų persiskirstimas, vyksta karinio požiūrio tam tikros varžybos. Ir pasaulyje matome, kad svarbu yra, kad globali sistema veiktų e, sklandžiai, kad būtų galima toliau naudotis sėkmingų rinkų veikimu, kad būtų galima turėti kelius, kurių dėka galėtume susisiekti. E, visa tai yra labai svarbu, svarbu, kad būtų e, finansuojamos daugia šalės organizacijos, kad būtų finansuojami svarbiausi projektai. Ir į visą tai svarbu įtraukti tas naujai iškylančias valstybės. Rinka, ekonomikos svoris, technologinė pažanga ir karinės galios tų šalių auga. E, kol kas ES čia vaidina pakankamai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, e, bus Indijoje perkama koviniai lėktuvai, kurių skaičius gali būti nemažesnis negu ES esančių tos šalis. Uh, gali e, vystytis taip, kad tas vystimasis turės strateginių pasiekmių. Norint apibriežti globalių institucijų vaidmenį, vėlgi reikalinga atsižvelgti tų naujai iškilančių šalių vyk, vyk, e, vystimasi. Ekonominė lyderystė ar technologinė lyderystė ar vadovaujantis nuo tarptautinėse institucijose turime neužmiršti, kad to šalis čia taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai yra tos šalis, į kurias turime žvelgti kaip į partnerės. Jeigu norime globalaus, sklandaus pereinamojo laikotarpio, turime turėti bendrą požiūrį. Tai G20 yra pateikęs savo siūlymų šio klausimu. Mm, kai kurie mūsų ryšiai su šiomis šalimis silpnėja dėl tų priimtų sprendimų, tačiau neišvengiamai e, turime veikti, kad mūsų interesai būtų tinkamai apginti. Jeigu galvojame apie kitas naujai iškylančias galės, kurios turi regioninį vaidmenį ar kitokį, tai turime pasakyti, kad to šalis, kad BRICS šalis, Meksika, Pietų Koreja, Indonezija ir panašios šalis taip pat uh, ekonomiškai auga. Turėtume paminėti ir Turkiją, kuri yra irgi gal labai skirtinga, labai vairi partnerė, tačiau ji yra. Rusija. Uh, irgi yra toks suigeneris atvejais, galėtume pasakyti. Uh, E, yra ir bendrų grėsmių kylančių šių dalykų. Kinija, Indija, Brazilija yra tos šalis, kurios ir toliau bus toliau besivystančios, net jeigu jos ir tampa didelėmis ekonominėmis galiomis. E, nes kol kas jų BVP dėja nėra pasiekęs tokio lygio kaip kitų gerai įsivyščiusių šalių. E, aišku, turime galvoti apie bendrą naštos pasidalymą Mums visiems yra svarbu, visa tų šalių identitetas yra sustiprintas dėl jų e, neutralios laikysenos pasaulyje vykusiuose procesuose iki šiol. E, tokie dalykai kaip suverenumas, sankcijos ir panašiai ilgą laiką joms e, buvo savaime suprantami dalykai. E, tos šalis nenori būti tik tai tiesiog kaip pliusas prie kažko, jos nori turėti uh, e, savo poziciją dėl ekonominių, politinių interesų ir panašiai. Tos šalis tenkėsi rasti savo kelią. Pavyzdžiui, Kopenhagoje matėme, kad su Iranu, Libija ir kitomis šalimis teko sėstis prie bendro stalo ir diskutuoti dėl bendrų dalykų. Net jeigu mes e, žinome, kad to šalis turi legitimių interesų, ekonomikos augimo tikslų, E, turime prisiminti, kad galime tartis dėl tų šalių ekonominio vystimosi ir dėl to vystimosi sąlygų. Dabar auga lyg tai bendras sutarimas su Kinija. E, žinome, kokie yra svarbus čia visų interesai. Čia mes pirmiausia kalbam apie vertybės, e, tokias kaip teisės, viršenybės principų gyventimas, demokratija, žmogaus teisės ir panašiai. Mes laukiame politinės sistemos pasikeitimų. Ir aš manyčiau, kad politinis pasikeitimas e, Kinijoje yra dar svarbesnis dalykas negu kitose BRIC šalyse. E, neišvengiamai pasikeitimai vyks, tam turi būti atliekami tam tikri skaičiavimai, kaip Iranu, Sudanu ir Libija. Turime taip pat tų šalių vystimasi sekti. Tiesiog tai nėra kažkoks vakaruose gimstantis konsensusas, tačiau e, konsensusas dėl naujai iškilančių valstybių vis tik šioks toks yra reikalingas. Mes e, kalbame apie Indiją, Braziliją, Indoneziją. Ir mes norėtume, kad tos valstybės auktų būdamos mūsų sąjungininkėmis. Svarbus yra strateginiai pasirinkimai, nes tos šalis tų pasirinkimų dar iki šiol nėra, nėra apsisprendusios dėl jų. Uh, Ir reikėtų, kad to šalis e, vystytųsi taip, kad paremtų daugia šališkumo principo plėtojimą, demokratijos taisyklės, nes taip tik pasitarnautų pasauliniai demokratiniai sistemai. Kalbant apie svertus, kaip mes galėtume įtakoti tų šalių pasirinkimus, mes galime e, pasukti situaciją taip, kad to šalis labiau remtų demokratinę sistemą, e, ekonominių priemonių, technologinių priemonių e, pagalba galime vystyti tam tikras partnerystės, kurios mūsų turėtų būti naudingos. Turime intensyvinti politinės konsultacijas ir turime siekti, kad mūsų strateginiai interesai jų būtų išgirsti. Turime kalbėti su naujosios kartos lyderiais E, aišku, trumpalaikėje perspektyvoje tai gali ir neduoti laukiamų rezultatų, tačiau pastangos turi būti e, dedamos ir tas laikotarpis turėtų apimti ilgesnį laikotarpį negu vienas dešimtmetis. Mūsų kaiminystėje ir kitur turime plėtoti santykius su šiomis šalimis. Turime stengtis, kad būtų mažinama e, įtampa. Pavyzdžiui, Rusija ir Kinija būtų viena valstybių kategorija, tačiau labiausiai energiją reikėtų kreipti į tokias šalis kaip Kinija, Brazilija ir Indonezija. Ir visa tai gali pasirodyti lemiamais sprendimais, kurie paveiks galbūt ir Kinijos vykdomą politiką. Jeigu mes laikysimės tokio požiūrio, iš tikrųjų, tai sustiprins mūsų santykius su Kinėje ir jungtinėmis valstijomis, o e, ir priešingai tiems santykiams niekaip nepakenks. Vienas iš svarbiausių klausimų yra toks, ar ES gali dalyvauti šiuose procesuose kaip strateginė žaidėja. Europos sąjungai ES jungtinėms valstijoms atrodo kaip įdomus darinys. Tačiau neturėtume laikyti to kliūtimi savo santykiams plėtoti. Tik didžiausia nauda būtų štai tokia - turėti strategiją, gerą strategiją tų naujai iškylančių valstybių atžvilgių. Tuo būdu galime formuoti pasaulį taip, kad plėtotųsi mūsų vertybės, tol, kol turime tam, tam formavimui tam tikrų galių. Dėkuoju. Bene, apriamo il primo giro. Kągi, pradedame pirmąjį klausimų raundą. Ponas Peterle. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šiomis dienomis nerima man kelia Europos Sąjunga, o ne BRIK valstybės. Labai rūpestingai klausiau jūsų pranešimo apie šių valstybių strategijas. Norėčiau paklausti, ar jūs iš jūsų analizės išaiškėja, kad e, vyksta pokyčiai, kalbant apie valdžios koncepcijos kitimą. Ar šios valstybės nori savo dalies Ar jūs manote, kad jų svoris, šių valstybių svoris jau keičiasi ir kaip vertintumėte bendradarbiavimo galimybės su šiomis valstybėmis? E secondo il collega Schöpflin. Kolega Schöpflin. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tikrai puikius pranešimus. Abu prelegentai pateikė puikius pranešimus. E, panašu, kad abu pranešėjai um, teigia, kad tos egzistuojančios supergalios neturės tokių didelių problemų. Gal pagalvokime apie Kinijos įsiskolinimo lygį. Uh, ar Kinė išlaikytų savo status quo? Ar tai įmanoma? Kita vertus, jei įsivaizduosime, kad šios valstybės plėtosis ir toliau, tai tos regioninės e, jėgos sukels nesaugumo jausmą savo kaimynį. Manau, kad mes e, grįžtame prie tokio pasaulio, kur geopolitinės jėgos e, kelia naujas grėsmes visiems. Kaip jūs vertintumėte tokį teiginį? Ar jūs išvelgiate mm, galimas grėsmes e, ateityje? Ir trečia, jūs abu vengėte kalbėti apie Rusiją, tačiau panašu, kad jei pažvelgsite į pasaulį iš Europos perspektyvos arba iš centrinės Europos perspektyvos, tai tikriausiai pastebėsite, kad Rusija ir toliau yra rimta problema, nes kaip ir kitos valstybės, Rusija bando kurti savo taisyklės ir taikyti jas savo kaimynėms. Suprantu, kad šitas klausimas galbūt nėra labai patogus. Turi per lį risposti. Dabar žodis pranešėjams. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kolega Etkins paprašė paskutinę minutę žodžio. Pirmininkė, išklausę kolegos Šepfeldo, galiu pasakyti štai ką. Jeigu lyginama yra su jungtinėmis valstijomis tos valstybos, kurios laikosi imperialistinio požiūrio, pasakio likusio pasaulio atžvilgiu, tai regis yra rengiamasi konfliktų dėl resursų pasiskirsimų ir panašiai. Ar kas nors iš kalbėtojų mano, kad Kinija ar Indija, ar galbūt kitos valstybės galėtų leistis į panašius pamastymus, į kovas dėl rinkų ar panašiai? Bene, le risposte. Dėkuoju. Dabar žodis abiems pranešėjams. Kuris nori pirmas? I'll, I'll to, uh, to Pabandysiu atsakyti į šios klausimus. Pirmiausia, dėl problemų Kinijoje. Aš visiškai jums pritariu. Nemanau, kad Kinijos e, ekonominis varikliukas e, veikia tvariai, nes jų ekonomika tiesiogiai priklauso nuo padėties e, globalioje arenoje. Ir aišku, mes taip pat priklausome nuo Kinijos, tačiau Kinija priklauso nuo pasaulio. Kinija pati, pati teigia, kad vienintelė galimybė išlaikyti tvarumą būtų kurti pačioje Kinijoje didelę vidaus rinką. O tai reiškia du, du dalykus. Reiškia, reikėtų kurti didelę socialinės, socialinę sistemą. Ir tai reikštų, kad vėl būtų susidurta su investicijų, korupcijos klausimais ir taip toliau ir taip toliau. Kita vertus, tai reikštų paskolų liberalizavimą. Nes jei nebus suteiktos paskolos visiems, tai nebus įmanoma uh, finansuoti kai kurių ketinimų. Ir tai būtų kaip komunistų partija. Ir pagaliau, jei Kinijos ekonomika sužlugs, tai mes visi sužlugsime, todėl kad mes visi priklausome nuo vieni kitų. Todėl Klausimas, kaip susidorosime su tuo dideliu disbalansu, nėra tik Kinijai svarbus ar aktualus. Tai klausimas tenkantis mums visiems. Mes visi bendromis pastangomis privalome rasti atsakymą. Jei problema atsiranda Kinijoje, tai galimas galimas e, atgarsis ir kitose regionuose. E, Brazilijos situacija yra kiek kitokia, todėl kad Brazilija e, yra tokiame regione, kuriame sisteminių saugumo problemų nėra. Rusija yra problema, taip. Rusija yra problema. Tačiau e, šiandien mes kalbame apie tai, kaip įmanoma būtų sutelkti e, Braziliją, Rusiją, Indiją ir Kiniją, sutelkti jų jėgas. E, šie klausimai nėra apie Rusiją. Mes kalbame apie bendras šių valstybių, brik valstybių pajėgas. Ir trečiasis klausimas buvo apie kompetentingumą ir pažangą. Ponas Peterle uždavė šį klausimą. Kiek šios valstybės konkuruoja viena su kita ir kiek jos bendradarbiauja, priklauso nuo srities. Esama didelės konkurencijos, pavyzdžiui, Brazilijoje, Brazilijos pramonė labai sunerimusi dėl Kinijos produkcijos pasiekiančios Braziliją ir tiekiamos į trečiasią šalis, į kurias tiekiama ir Brazilijos produkcija. Indija nėra konkurentė Brazilijai, taigi priklausomai nuo konkrečios ryties e, galimos bendradarbiavimo arba konkuravimo aplinkybės. Manau, kad iš tikrųjų e, svarbu žiūrėti, kas su kuo konkuruoja. Jei Apple ar Nike Europoje parduoda produkciją, kuri yra pagaminta uh, E, Kinijoje, tai kas čia konkuruoja? E, Kinija, Apple ar Nike? Manau, kad iš tikrųjų reikėtų labai giliai pažiūrėti, kaip veikia pramonės granginė, grandinės, e, kas, ką, kur teikia rinkai. Visi žinote iPod pavyzdį. Um, jis yra gaminamas Kinijoje, uh, 10 procentų iPad produkcijos gaminamos yra Kinijoje ir eksportuojamos į Europą, tačiau eks, už eksportą yra atsakingos Europos įmonės. E, taigi viskas labai persipina ir mes turėtume kurti naują produkcijos geografiją. Jei jūs e, galėtumėte tiesiai e, pasakyti, kad ši valstybė konkuruoja su ta valstybė, tačiau e, vėliau pastebėsite, kad e, tas konkuravimas daugiau nebevyksta. Manau, kad svarbiausias dalykas, kurio turime imtis, tai didelis tyrimas, rodantis, kaip ekonomika veikia, kaip ta susijusi saveikaujanti ekonomika veikia. Panas Paskalis Lamy e, yra kažkada pasakęs, kad jūs turite peržiūrėti statistinius duomenis, nes mes dabar nebežinome, kas laimi ir kas pralaimi tame saveikaujančiame pasaulyje. Okay, just to, um, come in on... Dėl keletų dalykų nedidelis komentaras. Pirmiausia, dėl to eiliškumo. Manau, kad mes turime būti pasirengę tam, kad kai kurios iš tų šalių, iš ekonomikų yra trapios ir jų ekonominė plėtra gali pasisukti e, ne tokia kryptim, kurios mes norėtume. Tačiau manau, kad galime padaryti ir priešingą klaidą. Mes, pavyzdžiui, kalbame apie Kinijos netvarę ekonomikos politiką ir panašiai, tačiau šiaip ar taip Kinija dabar yra didžiulė ekonominė galia, su ją turime skaitytis. Mes tiesiog laukiame to žlugimo jau 2-30 mečius. Na, 20 mečius tai tikrai. Ir aišku, turime būti pasirengę tokiai galimybėj, kad, kad iškils ekonominių problemų. Vyksta labai aišku strateginės aplinkos pasikeitimai. E, manau, kad jūs teisūs, e, kalbėdami apie Kiniją, nes Kinijoje jau dabar, pietų Kinijoje, aiškėja tam tikros tendencijos. E, gali iškilti nestabilumo pavojus, tokia galimybė kaip karas su Vietnamu gali iš tikrųjų iškilti, ten įtampa auga ir galbūt įvyks tokia situacija, su kuria kurį laiką teks mums tvarkytis. Na, ne, nežinau, ar reikia kalbėti čia, kaip išvengti Rusijos keliamų problemų. Nemanau, kad tai yra šio seminaro tema. Svarbu yra įsiklausyti tai, ką sako tos naujai iškylančios valstybės. Mes žinome, kad be Rusijos sutikimo dėja kai kurie e, klausimai neišsprendžiami, kaip ir be Kinijos sutikimo. E, Su Rusija e, būtina palaikyti diplomatinius santykius. Ir aš manyčiau, kad e, tiesiog Rusija yra šiek tiek kitos kategorijos valstybių, todėl apie ją plačiau čia nekalbėsiu. Kokia jėga tampa Kinija? Nekalbėsiu čia apie imperialistinį ar neimperialistinį požiūrį, tiesiog E, laikomasi tokių principų kaip nesikišimas, pavyzdžiui. Ir tai Kinija yra tokia karinė jėga, kuri potencialiai yra nemenka, tačiau jį vengia veikti trečiosiuose šalise. Mes žinome, kad tam tikrų transformacijų toje šalyje vyksta. Net galime teikti, kad ši šalis yra imperialistinė jėga. Tačiau Kinijoje besiklostantį mąstymą suformavo aplinka. Pavyzdžiui, Libija yra nesenas pavyzdys. Žinome, kad šalyje išaugo darbuotojų skaičius ir tai irgi, dirbančių skaičius apskritai, tai irgi suponuoja tam tikrus pasirinkimus ir Indija taip pat nori įgyti didesnę karinę galę, kad ji galėtų veikti gindama savo interesus visame pasaulyje. Ir dabar grįžtų prie pirmojo užduoto klausimo. Ar įvyko kokiu nors pasikeitimu, kalbant apie galios persiskirstimą pasaulyje? Aš manau, kad taip, taip buvo. Ypatingai tas matėsi finansų krizės metu Čia labai iškalbingas būtų Kinijos pavyzdys. Matėme, kad tas ekonomikos svorio persiskirsimas plačiai įtakojo visų šalių elkseną pasaulyje. Ir tas būsimasis atskirų šalių svoris tebesireguliuoja ir toliau. E, šalis bando numatyti savo plėtros perspektyvas dešimčiai metų į priekį. Mes dabar pradedame vystytis būdami skirtingose starto pozicijose ir turėsime žvelgti ateityje, kaip tos galios pasiskirstis. Jeigu mes nesugebėsime sekti šios dinamikos tam tikrą laiką, tai tuomet ES įtaka sumažės o tas turės neišvengiamai įtakos ir jos ekonominiai galiai. Due dei relatori, Nan e. Štai, išklausėme du pranešėjus. Tačiau turime dar klausimą, kurį norėtų žuoti kolega Tenokas. Ar norėtumėte išklausyti kitų dviejų pranešėjų? Pone pirmininkė, palauksiu, sako panas Tenokas. Tai yra bendro pobūdžio klausimas ir tai palauksiu. Grazie, signor Presidente, vorrei parlare in tedesco. Um, ich... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau vokiškai kalbėti, pridursiu dar porą dalykų iš ES valstybės narės perspektyvos į BRIC valstybės ir į atskiras BRIC vals, grupės valstybės. Pirmiausia, prekyba su BRIC valstybėmis tiesiog sproksta. Tai reiškia, ji auga labai dideliais tempais - 30 procentų su Kinija, Indija, Brazilija. BRIC valstybių dalis pasaulio prekyboje yra 15 procentų. 18 procentų visos užsienio prekybos užima šių valstybių rinkos. Prieš keletą metų tai buvo dar 8 procentai. E, taigi mes visi e, siejame savo strateginius interesus, e, kuriamos strateginės švietimo, ekonominės partnerystės, kai kur darbai vyksta sklandžiai, kaip su Kinija, kai kur netaip sklandžiai. Tai reiškia, kad šios valstybės tampa vienos svarbiausių mūsų sąjungininkų, pavyzdžiui, baigiant Dohos darybų raundą ar derantis dėl klimato kaitos klausimo. Kaip aš kalbėjau, kalbėsiu apie um, valstybės narės požiūrį į BRIC valstybės. Pirmiausia, su pasitenkinimu galiu pasakyti, kad Europos sąjunga, kaip ir JAV, pradėjo kurti strateginių partnerysčių koncepciją. Kinija, 15 procentų visų savo rezervų laiko eurais. Yra pasirašytos laisvosios prekybos sutartys su Kinija ir ES. Tačiau, kaip matome, Kinijos santykis su šiomis valstybėmis yra sudėtingas. Pirmiausia, todėl, kad mes turime uh, E, sudarę strateginę partnerystę su visa eile valstybių. Tačiau galbūt būtų galima susitelkti ties vieną ar dviemis BRIK valstybėmis. Kitas dalykas. Esama daug e, nesutarimų tarp ES veikėjų. Generalinis prekybos direktoratas arba naujoji Europos išorės veiksmų tarnyba ir komisija jie visi turi skirtingas pozicijas ir iš Vokietijos perspektyvos vertinant, ta situacija jokių būdų nėra patenkinama arba pageidautina, todėl mes teikiame ir savo pasiūlymus, tačiau dėje e, jie nebūtinai yra išgirstami, taigi šioje srityje dar turime ką nuveikti. BRIC valstybės yra potencialus ir labai svarbus ES partneris, tačiau vis dėlto e, esantis tik po mūsų nacionalinių valstybių. Kalbant apie investicijas į ekonomiką, um, švietimą, e, kitas sistemas, e, mūsų pozicijos, e, tai yra Vokietijos, Europos ir BRIC valstybių pozicijos išsiskiria. Turime atsakyti savo į klausimą, kodėl Europa vis dar nėra ten, kur ji norėtų būti. Dar vienas dalykas, tai yra BRIC valstybių pozicija jungtinėse tautose. Tikriausiai žinote, kad šiuo metu yra tokia sąranga, kurioje yra 3 plus 4 grupė ir dar yra grupė, kurioje dalyvauja ir Nigerija. Mes dabar kalbame apie naują saugumo tarybos sąrangą. Danijos ambasadoris prieš keletą savaičių pasakė, kad dabar mūsų laukia pasikeitimo laikotarpis, persilaužimo e, laikotarpis ir Indija nepasirengusi pasitraukti iš saugumo tarybos kėdės e, jungtinėse tautose. E, Tiesa, labai aiškiai jaučiamas šių brik valstybių palaikymas viena kitos atžvilgių jungtinėse tautose. Ar tas e, viena kitos palaikymas, petis petin surėmimas yra teigiamas ar neigiamas, dar kol kas neaišku. Mes, e, pavyzdžiui, Libijos klausimo ir Sirijos klausimo pastebėjome, kad BRIK valstybės nebuvo suinteresuotos, kad jungtinės tautos priimtų vieningą sprendimą dėl situacijos šiuose valstybėse. Tačiau vis dėlto buvo norima priimti rezoliuciją kartu su Kinija e, siekiant pas, Kinijos pasitikėjimo ir žinant, kad Kinija tikriausiai pasinaudos savo veto teisę dėl e, penketuko grupės išplėtimo. Indija, Brazilija ir Pietų Afrika. Tai yra kita grupė, kurioje taip pat dalyvauja kai kurios BRICS e, valstybės. Ir čia BRIC valstybių svoris yra dabar vertinamas daug rimčiau nei prieš keletą metų, prieš keletą mėnesių JAV pareiškė, kad ji, jos tiksliau pasakius pageidautų, kad BRIK valstybės balsuotų už bendrą rezoliuciją e, Jungtinių tautų saugumo taryboje. Ir JAV taip pat balsuotų už tą rezoliuciją, jei už ją balsuotų BRIK valstybės. Prieš tai tokio tono e, šiame kontekste nebūtų. Pagaliau BRIC valstybės dalyvauja skirtingose grupėse, kaip pavyzdžiui, didžiajame penketuke ir taip pat kitose grupėse, tačiau skirtumų tarp šių BRIC valstybių esama ir jų tikriausiai ir bus. Bene. Allora, parola al kolega. Dėkuoju. Žodis kolegai Tanok klausimai pateikti. Na, niekas manęs iki šiol neįtikino, pane pirmininkė, kad e, siekiama BRIC politinės sąnglaudos. Tiesiog tai yra didžiulis ekonominis blokas, tiksliau net ne blokas, o rinkinys šalių, kurios tampa vis reikšmingesnės pasauliniu mastu, tačiau jos nedaug ką turi bendro tarpusavyje. Pavyzdžiui, žinome, kad Kinija ir Indija, na, jeigu nėra priešas, tai na ir daug e, glaudžių santykių palaikančios valstybės. Tad aš manyčiau, kad e, ko gero mes kelime klausimą, ar nereikėtų panaikinti ES ginklų embargo Kinijai ir panašiai. Tai yra tos temos, prie kurių buvo diskutuojama. Kalbant apie ES valstybės, žinome, kad mūsų laukia demografinė krizė E, jinai tyko mūsų neišvengiamai, tad ekonominių ir karinių požiūrių čia gali kilti problemų. Tuo tarpu, e, kai dėl Kinijos, Indijos, Indonezijos tos, tos problemos ten gali neiškilti. E, su išskyrus gal galbūt kažkokią nestabilę situaciją su Vietnamu. Mes kalbame dažnai apie pagalbos teikimą Indijai. Jeigu atsižvelgtume į BVP, e, vienam gyventojui galėtų kelti klausimą, ar tai turi kokią nors prasme, nes kolegos parlamente ir mūsų komitete nori, kad ES būtų tvirtesnė, kad taptų galbūt federacija, kad atsirastų politinė vienybė ES. Aš manau, kad daugia poliame pasaulyje tai būtų išgyvenimo sąlyga tokiems kaip Europa nes Europa turi būti stipresnė, kad galėtų ekonomiškai išgyventi. Nežinau, ar tai yra ta koncepcija, kuriai pritarė ir vadinamosios BRIC šalis. Pavyzdžiui, ar Brazilija mano, kad ES yra nuolatinė partnerė tarptautinėje arenoje? Ar tai yra tiesiog darinys, į kurį žvelgiama skeptiškai? Dabar pergyvename eurozonos krizę ir tai irgi juk nėra labai rožinis dalykas Europos ateičiai, ar ne? Dėkuoju. Žodis kalbėtojų Mora Benaventė. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai malonu būti čia, dalyvauti šiame posėdėje. Aš buvau paprašytas pateikti šiek tiek skirtingą perspektyvą Turėčiau pateikti valstybės narės požiūrį į BRIC šalis. Tačiau prieš perinant prie temos norėčiau pasakyti porą dalykų, kurie šybei tą paaiškintų. Pirmiausia, aš kalbėsiu apie BRIC šalis šiek tiek plačiau negu tos e, kelios šalis, nes tai, mano supratimu, yra anachronizmas. Pridursiu tokias šalis kaip Meksika ar Pietų Afrika. Ir Aš manyčiau, kad daugelis šalių e, pasinaudos tuo galių persiskirstimu pasaulyje šiandieną. Tai štai, dėl to aš manau, kad ta savoka turi būti aiškesnė po mano pasisakymo. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, yra štai koks. Aš čia išreikščiau Ispanijos požiūrį į dvišalius šalies santykius su BRIC šalimis. Man yra susidaręs įspūdis, kad aš atspindėsiu keleto sostinių nuomonę, reikšdamas savoje. Dabar pereikim prie temos. Dvišaliai santykiai tarp BRIC šalių ir valstybių narių. Na, šie ryšiai yra užsienio politikos svarbi dalis bet kurioje valstybėje narėje. Čia mes turime, jeigu norime apie BRIC, e, santykius su BRIC valstybėmis e, kalbėti toliau, žinoti keletą dalykų. Galių pasiskirstimas pasaulyje vyksta ir toliau, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Egzistuoja kai kurių valstybių narių politinė valia E, kuri reiškia naują institucinę sąrangą ir kuri reiškia, kad turi keistis ES užsienio politika apskritai. Ypač įsigaliojus tai naujai instituciniai ES sąrangai. Kaip e, tai turėtų keistis? Klausimai ir atsakymai iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti. Pirmiausia, ES turi tapti E, patikimą e, pasaulinę veikėją, tvirtą pasaulinę veikėją. Tos šalis, BRIC šalis, turi stiprią tendenciją tarptautinius santykius vertinti pirmiausia iš galios ir įtakos pozicijų. Ir jeigu jūs laikysitės tokio požiūrio, tai tuomet pasi laikantis tokio požiūrio, galios pozicijų, tik tai suprasti, kad nedaug ką su tomis šalimis galima nuveikti. Man atrodo, norint keisti atskiras užsienio politikas ES, turime sėti klausimą, o kaip tai turėtų keistis, kokie turėtų būti santykiai tarp valstybių narių ir BRIC valstybių. BRIC yra svarbios šalis. Dvišalės santykiai su Brazilija ir Kinija apima visą eilę dalykų, kalbant apie užsienio politiką. Galime kalbėti apie strateginę partnerystę, politinę partnerystę, vis labiau svarbia tampančia ekonominė partnerystė su šiomis šalimis. Egzistuoja didžiulis potencialas e, bendradarbiavimui kultūros rytyje. To dydžio šalis, to svarbos šalis yra svarbus visai ekonomikos politikai. Taigi įsigaliojus Lisabonų sutarčiai svarbu, kad keistusi užsienio politika BRIK šalių atžvilgių. Ir čia turime e, daryti tam tikrus kompromisus tarp valstybių narių. Peržvelgime mano iškeltas įvairias temas. Pirmiausia, strateginė partnerystė. Šios šalis - Brazilija, Kinija, Meksika - yra esminės, sprendžiant globalaus masto problemas. Ar kalbėtume apie klimato kaitą, apie brandolinio ginklo neplatinimą ar panašiai. Ponas e, Banao kalbėjo apie kai kuriuos iš šių dalykų. Yra visai likitų temų, kur sprendimai net negali būti diskutuojami, nekreipiant dėmesio į tas šalis, neįsiklausant jų nuomonę. Esame įsitikinę, kad ES per savo institucijas turi būti tas, tas vienetas, kuris nuolatos šis su šiomis šalimis palaiko kontaktus. Europos sąjungos valstybės gali laikytis ir autonominės politikos tokiuose srityse, kaip, pavyzdžiui, klimato kaita, palaikyti dvišalius santykius ar vesti dvišalės dėrybas su šiomis šalimis. Bet Europos Sąjungai tai daryti, ne, vykdyti tokią politiką, tam tikrą politiką, nekreipiant dėmesio į šių valstybių poziciją, yra nerealu. Svarbu, kad būtų siekiama bendros pozicijos, lygiai taip pat ir sprendžiant regioninius konfliktus. Čia iškyla tam tikrų sunkumų. Ar spręsime Somalio, Sahelio problemas, ar Kalnų Karabako problemas galiausiai. Su BRIC turime ir palaikyti ryšius spręsdami ir šias problemas. Per savo institucijas ES gali nuveikti daug. Sprendžiant regionius konfliktus galima veikti dviem būdais. ES gali veikti kaip tarpininkė. Ir čia jis vaidintų didžiulį politinį vaidmenį. ES, jei vaidintų būtent tokį vaidmenį, atliktų labai reikšmingą darbą nes būtų plačiau patai, pasaulyje pritaikomi europiniai stabilumo ir demokratijos standartai. Tačiau yra ir kitas dalykas, sprendžiant konfliktus. Tai yra civilinės ar karinės operacijos. Šioje šalyje pirmiausia remiausi nacionaliniu legitimumu. Nes jeigu prireikia kažkokių civilinių pajėgų ar lėktuvų, Vėlgi turime diskutuoti dėl to, tačiau visa tai turi būti sprendimai primami ES lygių, kad dėl politinių ryšių dvi šalių. Čia daug kas vyksta šiek tiek kitaip. Čia irgi gali potencialiai iškilti konfliktų tarp valstybių narių ir ES institucijų. Mano siunčiamas signalas yra aiškus. ES valstybės narės turi palaikyti nuolatinius politinius, ekonominius ir kultūrinius ir kitokius santykius su BRIC valstybėmis. Kai dėl saugumo, tai yra ypatingai svarbus dalykai. Lisabonos sutarties dėka saugumo ir gynybos ir tie buvo žengtas didžiulis žingsnis pirmin. Drįščiau sakyti, kad kiekvienas su saugumu susijęs rūpestis yra apimamas Lisabonos sutarties. Tai reiškia, kad jeigu nutinka kažkokių problemų, jeigu susiklosto sunki padėtis, šalis gali tikėtis kitų valstybių narių paramos. Esant tokiai padėčiai, Bet kuris ekspertas jums pasakys, kad jums reikia palaikyti ryšius su didžiosiomis pasaulio sostinėmis. Ir čia turime pripažinti, kad Pekinas tampa viena iš tų sostinių. Pirmiausia yra reikalingas skaidrumas, aiškumas, valstybės narės turi palaikyti svarbius dvišalius santykius su tų valstybių sostinėmis. Tačiau Tai nereiškia, kad turi menkėti ES ir jos institucijų vaidmuo šioje srityje. Norėčiau pateikti tris išvadas, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Lisabonos sutartis turėtų sąlygoti rimtus pasikeitimus užsienio politikos srityje, kurias turėtų įgyveninti valstybės narės. Antra, dirbant su BRIC šalimis, ES turi labai atidžiai įsiklausyti į BRIC partnerių reiškiamą poziciją, kad ir dėl globalios ekonomikos valdysenos ir panašiai. Ir trečioji išvada būtų tokia. Valstybės narės galėtų ne, gilinti ir tvirtinti savo dvišalių santykių su BRIC tačiau tai turėtų vykti skaidriai. Ir tai turėtų žinoti ES institucijos. Dėkuoju. Bene, l'ultimo intervento. Ecco, ir paskutinis e, pranešimas yra Viorel Ističuoja Budūra. Man labai sunku ištarti pavardę. Ačiū. Pirmininkė, žinau, kad sunku ištarti mano pavardę, net mano tėvinainiai sudėtingai tai padaro, taigi labai malonu, kad jūs taip stengiatės. Šiandien man labai malonu kreiptis į garbiuosius AFET komiteto narius. Aš e, manau, kad šie debatai vyksta labai laiku. Turiu pasakyti, kad kadangi kalbu paskutinis e, Aš e, galiu sauliaisti nesikartoti, nekartoti to, kas jau buvo išsakyta. Šiandien jau buvo pasakyti labai svarbus dalykai, tačiau aš buvau pakviestas pristatyti Europos išorės veiksmų tarnybos poziciją. Turiu pripažinti nuo pat pradžių, kad labai didžiuojuosi galėdamas kalbėti apie keturias strateginės ES partnerės. Tiesa, tik dvi, e, tai yra Kinija ir Indija, yra um, BRIC valstybėse, o kitos Koreja ir. Ir dar viena valstybė nepriklauso šiom BRIC valstybėm. E, Galbūt turėtume prisiminti ir globalizacijos istoriją. Daugelis valstybių buvo priverstos atremti iššūkius kartu ir tas grupių sudarimas atrodė protinga e, alternatyva siekiant išlaikyti savo regioninį ir um, neregioninį statusą. Buvau pakviestas kalbėti apie politikos planavimą ir ES bei šias valstybės turiu pasakyti, kad skirtingi geografiniai departamentai dirba su šiomis valstybėmis, priklausomai nuo geografinių aplinkybių. Kiekvienas departamentas yra atsakingas kiekvienai šaliai. Yra vienas bendras požymis. Visos šios valstybės e, vadinamos tuo ženkleliu, kuris joms buvo prilipintas prieš keletą metų, tai strateginių partnerių ženklelis. Mano garbėjai prelegentai jau kalbėjo apie tai, e, strateginė partnerystė yra labai svarbi. Taigi dabar skirtingi departamentai palaiko ryšį su šiomis valstybėmis. Ne, tad turiu pasakyti, kad praėjusiais metais su didžiausiu įdomumu buvo priimami sprendimai dėl strateginių partnerių svarbos bandant sutarti dėl ES užsienio politikos. Tikriausiai žinote, kad JAV, Rusija ir Kinija buvo aptariamos taryboje kaip galimos strateginės partnerės. Manau, kad mūsų artimiausioje darbo tvarkė galėtų būti ir e, kitos valstybės tokios kaip Indija ir Brazilija, kuriams taip pat ketinama suteikti strateginių partnerių statusą. Kaip aš jau minėjau, ši neformali BRIC grupė yra valstybių grupė nebūtinai savo norų suėjusi į vieną darinį e, Tačiau šioms valstybėms buvimas vienoje grupėje leido gauti ekonominės naudos ir daugiau saugumo, ypač kai kuriais atvejais remiant vieną kitą, jos galėjo sustiprinti savo pozicijas. Aš pastebėjau, kad šios valstybės valstybės, kaip kylančios ekonomikos valstybės gali ir pasimokyti viena iš kitos, pasisemti patirties įvairiose kon kontekstuose. Tačiau vėlgi noriu pabrėžti, kad šios valstybės vis dar mokosi. Jos keičiasi, tampa svarbiomis, didelėmis žaidėjomis pasaulio arenoje. Taigi tas mokymosi procesas vis dar vyksta, mes perėmėme tam tikrą palikimą iš, tai yra mūsų tarnyba perėmėme šį palikimą iš ankstesnių institucijų. Uh, ES ir valstybės e, narės kuria įvairias e, dvišalių ryšių darbo atvarkės, kuriame vidutinio laikotarpio, ilgojo laikotarpio darbo atvarkės, e, kuriame dialogo galimybės. Ir aišku, svarbiausia kurti strategiją įtraukiančias valstybės kaip grupę. Tačiau, kaip jau minėjau, sunku uh, sukurti vieną strategiją tinkančią šioms valstybėms kaip grupiai, o ne kiekvienai iš jų atskirai. Jei kas norės giliau susipažinti su prekybos ir ekonominė e, darbo atverkė ir sureaguoti į mūsų iniciatyvas ir pozicijas, tai jūs galite tai padaryti. E, galima išanaliz, išanalizuoti, kiek e, yra sutampančių ir nesutampančių sričių šiuose valstybėse. Taip pat turiu pasakyti, kad e, kai kurios dalykus mes paveldėjome. Ir e, kalbant apie pagrindinius mūsų darbo atvarkės klausimus šių šalių atžvilgių, mes kuriame politinio dialogo priemonės, yra e, rengiami daugmaž reguliarūs vadovų susitikimai. Pirmiausia, glaudžiai bendradarbiavime su Europos tarybos pirmininku. Jis e, aukščiausių lygmenių atstovauja ES, atstovaudamas ES poziciją. Ir pirmasis jo vizitas ir vyko į Kiniją gegužę. Jo metu metu buvo bandoma ne tik konstruktyviai įtraukti Kiniją į įvairius sprendimus, tačiau ir sutarti dėl naujų prioritetų ir priemonių atsižvelgiant į šios valstybės interesus. Taip pat e, buvo ieškoma naujų galimybių bendradarbiauti ir ruošiamasi aukšto lygio vadovų susitikimui, kuris vyks šių metų pabaigoje. Kalbant apie pačią išorės veiksmų tarnybą, ji reguliariai keičiasi nuomonėmis. Taip pat mes nagrinėjame mūsų paveldą, istorinį paveldą, nagrinėjame dvišalius susitarimus, kuriuos ES yra sudariusi. nagrinėjame įvairias partnerystės, e, tokios kaip ekonominio bendradarbiavimo um, susitarimai, laisvosios prekybos susitarimai e, įsigalioja pastaruoju metu. Norime sudaryti gerą laisvosios prekybos susitarimą su Indija, dedame e, daug pastangų, stengdamiesi, kad dėrybos e, dėl šio susitarimo būtų baigtos. Taip pat yra rengiami kiti susitarimai politinio pobūdžio, susitarimai tokie kaip ber, bendradarb, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai e, su Indija toks susitarimas buvo pasirašytas birželio pabaigoje. Taip pat vyksta reguliarūs dialogai žmogaus teisų klausimų. Mes ne tik stengiame dėkti savo principus, tačiau norime įtraukti šias valstybės, akcentuodami žmogaus teisų padėtį tose valstybėse. Mes Į BRIK valstybės žiūrime kaip į strateginės partnerės ir aš galbūt pabandysiu apie šį klausimą e, pakalbėti iš įvairesnių perspektyvų, netai darė mano kolegos. Pavyzdžiui, mes suteikiame svorio ne tik dvišaliams santykiams, tačiau e, strateginė partnerystė reiškia daug daugiau nei dvišalius ryšius. Ir galima kreiptis į strateginę partnerę, prašant e, pagilinti ryšius su kitomis valstybėmis. Aš savo departamente Azijos, Kinijos, Indijos departamente. Azija, Kinija, Indija mūsų departamente yra vertinamos kaip labai rimtos partnerės. Aišku, Kinija yra tokia didelė, tokia įtikinanti, kad turime rasti labai e, rimtų argumentų, norėdami įtraukti Kiniją kalbant apie Afriką, Latinų Ameriką, čia taip pat reikalinga reikalingos diskusijos šią temą. Kalbant apie Libiją, tai Libija parodė, kaip veikia mūsų naujieji pajėgumai. Ir BRIC valstybės yra labai svarbios partnerės keičiantis galioms visame pasaulyje. Regioninė politika taip pat yra svarbi priemonė. Šios valstybės e, kai kuriuos regionus e, laiko svarbiais regioniniais partneriais. Ir jei mes norime sužinoti, kiek ES gali veikti tam tikrose regionuose, Tai priklauso ir nuo to, kaip um, BRIC valstybės uh, arba kokius ryšius BRIC valstybės turi su tam tikrais regionais. Prieš keletą metų mūsų galimybės formuoti pasaulį buvo visai kitokios, o dabar mūsų galimybės formuoti pasaulį labai priklausys nuo to, kaip mums pavyks įtraukti Kiniją į šį procesą. Taigi šiandien turime veikti rytojos pasaulio labui. Turime kalbėti apie šių valstybių kaip partnerių vaidmenį ateities pasaulyje. Aš su nekantrumu laukiu jūsų klausimų, esu pasirengęs atsakyti į juos, tačiau e, pagaliau praėjusiais metais pirmininkas Van Rompojus kalbėjo apie tai, kad mes turime strateginės partnerystės, o dabar mums reikia kurti strategiją. Ir puiku, kad AFET komitete šiandien vyksta tokios svarbos diskusijos. Aš tikiuosi, kad mes pasisemsime minčių iš, iš jūsų politinio išmintingumo. Allora, primo... Dėkuoju. Pirmasis, žodžiu, paprašė kolega Kelam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti, nes diskusijos yra tikrai vienos iš įdomiausių ir mums, mus praturtinančios. Svarbiausia, manyčiau, reikėtų tai atkreipdėmėsi į išaugusią tarpusavio priklausomybę. Atsakymas į iššūkį galėtų būti didesnis bendradarbiavimas ir koordinavimas. Svarbiausias signalas yra suprastas teisingai. Turime neužmiršti išaugusių proporcijų, išaugusio vaidmens to šalių ekonominėme ir politinėme pasaulinėme kontekste. Klausimas, kaip veikti. Manau, kad čia reikalingas didesnis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas, kurio tikslas būtų teisės viršenybės įtvirtinimas pasaulinėje politikoje. Reikėtų žymiai didesnio skaidrumo, lygių galimybių, abipusiškumo ir korupcijos mažinimo. Kitas kelias būtų e, didinti politinį ir karinį vaidmenį kiekvienos naujai iškylančios valstybės. Mes žinome, kad Rusija ir Kinija yra tos valstybės, kurios palankiai žiūri į tai. Tai šitos šalis yra labai skirtingos, važinu, Indijos ir Brazilijos kai dėl ES reakcijos. Keletą kartų buvo paminėta didžiulių galimybių e, laikas. Tos progos greitai gali nebepasikartoti. Tad ES turi veikti koordinuotai. Taip pat verta pasinaudoti individualiais ryšiais kurios užbesgus yra valstybės narės su BRIC šalimis. Kolega štai pasiūlė puikų dalyką. Dvišaliai santykiai turi būti žymiai skaidresni. Priešingų atveju ES negalės vaidinti tenkančio globalaus vaidmens ar padidinti savo patikimumo. Tačiau klausimas yra toks, ar yra pakankamai politinės ir ekonominės motivacijos BRIC valstybėms glaudžiau bendradarbiauti su ES. Ar yra ES tos motivacijos su BRIC dirbti, esant tokiam pat kon kontekstui? Vėlgi kalbėjome apie tai, ar reikėtų kalbėti apie BRIC ar apie BIC šalis. Dėkoju. Bene, la parola al collega Vanor. Dėkuoju dabar žodis kolegai Van Orden. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Sulaukime skirtingų požiūrių, tai labai sveikintina. Mane kiek e, sudomino Benavente mintis apie tai, kad e, aš nesu tikras ar supratau, nes viena vertus mums nuolat teigiama, kad bendrosios užsienio ir saugumo politikos turinys priklauso nuo valstybių narių turinio. Tai reiškia, kad e, pati savaime ši politika neegzistuoja, tai priklauso nuo valstybių narių ir to, kaip jos ketina šią politiką formuoti. Remiantis Lisabonos e, sutartimi, jai įsigaliojus, e, neturėtume turėti tam tikrų iliuzijų, tačiau valstybės narės dabar yra pasirengusios keisti savo politiką remdamos, remdamosios e, Lisabono sutartimi. Yra du prieštaringi elementai. Galbūt jūs padėsite man išsiaiškinti. Įdomu, kokia Vokietijos pozicija dėl dvišalių ryšių. Jūs labai entuziastiškai kalbėjote apie bendrą užsienio ir saugumo politiką. Libijos operacija parodė visiems, kokia išsisėmusi, kokia tuščia yra ta e, bendroji užsienio ir saugumo politika. Ar nereikėtų iš naujo šią politiką kurti, o ne bandyti ją derinti? Pavyzdžiui, bendrojoje saugumo ir gynybos politikoje ES vis bando pritraukti jungtinės tautas ir sutarti dėl humanitarinių misijų Libijoje remiantis bendrosios saugumo ir gynybos politikos e, įvairiais e, straipsniais. E, buvo kalbėta apie karinį embargo. Tačiau mes vėlgi mes turime ir NATO. Ir didžioji problema yra ta, kad tik pusė, valstybių, tik pusė NATO valstybių narių dalyvauja misijose, NATO misijose, nes jos dalyvauja ir kitose misijose. Yra toks platus pasirinkimas. Mano klausimas, turint omenyje tą visą šiandien aptartą konfl... E, kontekstą, koks santykis tarp prekybos ir užsienio politikos, nes istoriškai vertinant, valstybės dažnai gebėdavo skirti šias dvi politikos sritis. Tai galime, galime mes stebėti jau nuo pirmojo pasaulinio karo, kai Britai chemijos pramonės paslaptis pavogė iš vokiečių. Yra ir daugiau įvairių istorinių pavyzdžių, tačiau būtų įdomu sužinoti, koks yra tas santykis tarp prekybos ir užsienio politikos. Grazie, kolega Van Orden. Dėkuoju, kolega Van Orden. Dabar kolega Žiryp. Ačiū, ponė pirmininkė. E, paskutinis iškalbėjusių, ponas Istihoja Budūra išreiškė labai aiškę mintį. Jis kalbėjo apie įdomią sintezę, kalbėjo apie strateginės partnerystės su šios BRIC grupės valstybėmis, O dabar um, turime kurti strategiją, kaip tai galima padaryti. Šis teiginys de facto rodo, kad ES atsiduria gynybos pozicijoje, nes dinamiška šių valstybių plėtra uh, kelia naujus iššūkius ir mums reikia ieškoti naujų e, mus jungiančių aspektų. Pasirodė, kad Rusija kaip ir nelabai tinka šiai grupiai, tačiau atsižvelgiant į Rusijos potencialą, į jos galimybės, vis dėlto reikia Rusiją išlaikyti tame BRIC kontekste. Brik valstybės pačios puikiai suvokia savo galimybės, e, savo galę ir vis dažniau jos bando tai pademonstruoti, e, nekreipdamos dėmesio į e, laikas nuo laiko atsirandančią konkurenciją. Aš prisimenu pokalbį su vienu iš Lenkijos ambasadorių Kinijoje. Šis pokalbis vyko maždaug devintajame dešimtmetyje ir tada buvo kalbama ir su vienu iš premjerų ir ambasadorius paklausė premjero, kokią savo šalies perspektyvą jūs įsivaizduojate už šimto metų. Šis sumišęs e, centrinės Europos premjeras atsakė, kad, e, žinote, na, mes tikrai neplanuojame tiek toli į priekį. Uh, Taigi šis e, klausimas užduotas dar devintajame dešimtmetyje labai reikšmingas. Jis rodo, kokiomis dimensijomis Kinija planuoja savo politiką. E, įprasta vyriausybė mato daug toliau. Tai yra labai vaizdingas pavyzdys. Tiesa, šią temą vyko debatai ir kitose komitetuose, kalbant apie maisto, apie žaliavų tiekimo saugumą. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais 80-90 procentų visų pirminių žaliavų yra Kinijos rankose. E, ir neįmanoma prieiga prie šių šaltinių e, nesulaukus e, Kinijos pritarimo. Kinija turi didelės valiutos atsargas, rezervus, didelės energijos atsargas. Pagalvokime ir apie Rusiją, galvokime ir apie pirminių energijos šaltinių Brazilijoje rezervus. Uh, galbūt po dviejų ar trijų metų Rusija, Gruzija, atsiprašau, Rusija taps viena svarbiausių um, šalių. Kita vertus, turime kalbėti ir apie demografinį Rusijos potencialą. Stebimas labai įvairios uh, tendencijos uh, pastaruoju metu skaičiau, kad per ateinančius e, du metus demografinė situacija BRICS šalyse taip pat pasikeis, nes Indija per, per ateinančius metus e, taps daugiausia gyventojų turinti valstybė, antrą vietą užims Kinija, o trečioje vietoje bus Nigerija. Taigi tas e, demografinis pate, potencialas, vertinant jį su energetiniais ištekliais, gali keisti pasaulio areną. Norėjau paklausti jūsų nuomonę, kas galėtų būti ateities lyderė šių valstybių grupėje, nes, kaip minėjau, kinta demografinė situacija ir tikriausiai Mm, šios valstybės gali atsidurti ir krizinėje situacijoje. Taigi, kaip Jūs manote, kas šioje BRIK valstybių grupėje galėtų užimti lyderės poziciją? Du klausimai susiję su mūsų ES ir šių valstybių santykiais. Yra sudarytos partnerystės sutartys, yra prekybos susitarimai. E, patirtis rodo, kad kai kuriais atvejais esame prekybos deficito. E, pavyzdžiui, mes ruošiamės pasirašyti prekybos sustarimą su Merkosur šalimis ir čia taip pat yra e, kalbama apie prekybos e, galimą deficitą. Iškyla klausimas, ar dialoge yra akcentuojamas ir žmogaus teisų aspektas ar kalbama apie demokratijos standartus ir kiek šie žmogaus teisų demokratijos aspektai e, formuoja darybas dėl įvairių susitarimų sudarimo. Ir galiausiai kolega Landsbergis. <coughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik vieną pastabą norėčiau pasakyti dėl BRIC ar BIC šalių dėl jų kaip pasaulinių veikėjų vaidmens. Jos yra vadinamos augančios ekonomikos šalimis. Jos tampa vis įtakingesnės pasaulinėje arenoje. Jas laikyti augančios ekonomikos šalimis yra tokia susiformusi bendra tendencija. Tai nėra visiškai teisinga, sakyčiau. Jeigu Ekonomika yra mūsų e, dievas ir, ir teisėjas, pasak Karlo Markso. Tai viskas būtų puiku, tačiau, tačiau yra juk ir kitų vertinimo būdų siekiant įvertinti tų šalių svarbą. Kaip kalbėjo kolega Gžyb, svarbus ir rodiklis galėtų būti žmogaus teisės. Ir norėčiau, kad tos šalis būtų ne tik augančios ekonomikos, bet ir augančios demokratijos šalis. Kai kurios iš jų tokios ir yra. Tačiau. Ir tai yra pasakytina apie Indiją pirmiausia, tai yra taip pat ir augančios demokratijos valstybė. Be abejo, mes norėtume, kad e, jų dėka sutvirtėtų demokratija pasaulyje. Ir tai yra esminis dalykas mūsų visų ateičiai. Reikėtų tos linijos laikytis ir toliau. Reikėtų jos nesusilpninti, neužgošti kažkokiu e, miksų ar briksų neaiškiais pavadinimais ir vertinimais. Tiesiog pasižiūrėkime, kas mūsų laukia ir ką labiausiai turėtume vertinti esant tokiam kontekstui. Bene, grazie. Allora, le risposte. Dėkuoju. Dabar atsakymai bus tokia tvarka. Nan, Benavente ir Budūra. Will... Uh, Dėkoju. Norėčiau sureaguoti į pono Vandordeno klausimą, nes tai yra tas klausimas, kuris Vokietijos vyriausybėje nuolatos iškyla. Koks turėtų būti santykis tarp užsienio politikos ir BUSP. Mes nuolatos vertiname, kaip reikėtų su tomis šalimis bendradarbiauti, siekiant įtraukti jas į sprendimą tų klausimų, į kuriuos jūs gal ne visada nori būti įtrauktos. Mes nuolatos keliame žmogaus teisų klausimus. Mūsų patirtis yra štai kokia sveiki ekonominiai santykiai yra pagrindas įtakai kitose politikos rytise, įskaitant ir žmogaus teisų politiką. Ir aš Norėčiau pasakyti, kad ypač mūsų Kinijos bičiuliai labai aktyviai įsiklauso į mūsų požiūrį, kai mes su jais, kai jiems siūlome sveiką bendradarbiavimą, pavyzdžiui, technologijų pereimimas, mokymasis tų dalykų, kuriuos gali padėti išmokti Europą ar kuriuos gali perduoti Europą, jiems yra esminis dalykas. Ir čia Jie yra pasirengę išklausyti ir nemalonių klausimų, jie yra pasirengę kalbėti su Europos politikais, nes štai pavyzdžiui, e, esant dideliam žurnalistų būriui, ponė Merkel savo Kinijos kolegai dėstė, kas ir e, požiūrį į demokratiją ir kitus panašius dalykus, žmogaus teisės. Na, tiesiog Reikia žaisti atviromis kortomis. Visi dedam kortas ant stalo ir visi imamės veiksmų. Mūsų patirtis rodo, kad mes ES taip pat turime ko pasimokyti. Pasimokyti iš mūsų partnerių, nes priešingų atveju dialogo nebus. Bus du monologai. Ir kas iš to? Grįžkime prie žmogaus teisių. Daugelį šalių šis klausimas yra centrinis nes mes norime, kad šie klausimai būtų keliami, mes norime, kad e, mūsų puoselėjami santykiai būtų grįsti bendromis vertybėmis. Mes siekime, kad mūsų veiksmai būtų kaip galima toliau siekintis ir kuo efektyvesni. Tačiau e, ryšių realybė su Kinė yra tokia, kad nulatos reikia pasižiūrėti, kiek toli mes galime nueiti. E, šiek tiek kitaip yra kalbant apie ryšius su, Kin, su Indija. Ponui Kelamui norėčiau atsakyti, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę, sako kalbėtojas. Taip, BRIC valstybės turi didelę politinę ir ekonominę motivaciją dirbti su ES ir valios valstybėmis narimis. Mūsų patirtis rodo, kad tarp Europos sąjungos, kad su Europos sąjunga egzistuojantys sąveika būtų toliau puoselėjama. Kinė, pavyzdžiui, norėtų, kad tie santykiai glaudėtų. Tačiau turime vėlgi nepamiršti, kad, kad plėtojama ir plėtojama jie norėtų būti pirmiausia partnerystė su ES, tačiau kol kas realybė yra tokia, kad daugiausia ryšių yra plėtojama tarp šių šalių ir ES valstybių narių. Tačiau e, tai teigiamų pokyčių esama. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmoji pono Vanurteno klausimo dalis yra tikrai įdomi. Aš šiek tiek kitaip norėčiau akcentuoti tai, ką jis minėjo. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes nepakeitėme savo politikos formavimo principų Europos Sąjungoje, o turėjome tai padaryti. Mes pakeitėme ką kitą. Pakeitėme institucinę sąrangą. Pakeitėme taip, kaip pateikiama ši politika visam pasauliu. Tačiau politikos pati valdysena ir jos pasiekmes nepasikeitė. Ir čia, manyčiau, nemanau, kad reikėtų kalbėti apie federalistinės kokias nors tendencijas ar autoritarinės tendencijas. Tačiau realybė yra tokia, kad tas pasaulis ir toliau lieka daugia polis. Tačiau e, tokiame daugiapolme pasaulyje verčiau yra kalbėti vienu balsu. Ir mano supratimu, valstybės narės turėtų koordinuoti savo užsienio politikas būtent šią kryptimį. Jeigu buvo priimta Lisabono sutartis, jeigu turime galimybę, kad ES būtų tinkamai atstovaujama užsienio politikos srityje, Šiuo atveju turime du žmonės atsakingus už šią sritį ES, tai tuomet tos institucijos ir turėtų formuoti ES užsienio politiką. Vien, viena institucija formuoti, o kita konkrečiai ES išorės taryba turėtų rūpintis jos įgyvendinimu. Daugiausia valstybių narių nebebus pakankamai svarios ir svarbios, kad galėtų išspręsti atskirus klausimus dvišalių santykių dėka su šiomis šalimis. Saugumo taryboje turime pateikti savo poziciją kiekvienų klausimų. Valstybėms narėms atskiroms tai daryti yra tikrai sunku. Valstybės narės turi koordinuoti, derinti savo užsienio politikas, priešingų atveju e, gali kilti sunkumų. Manyčiau, kad Lisabonų sutartis įsigaliojo, jį veikia, tad reikėtų ją plačiau naudotis. Tiesiog palaukime Kai kurios valstybės yra linkusios palaukti, kad štai pagal, pa, pamastykime, kaip veiks ta nauja sistema. Tačiau kiek galima laukti ir žiūrėti, kaip pagaliau sistema veiks. Dabar jau turime tą sistemą, dabar jau reikia pradėti ją naudotis užsienio politikos rytyje. Tad palaukime ir pažiūrėkime, tas požiūris turėtų uh, nustoti galiojęs. Mes žinome, ką reiškia Lisabono starties įsigaliojimas. Tai be abejo įtakosyti turi ir nacionalinės politikas. Turime turėti tai mintį, nes priešingų atveju gali kilti strateginių problemų. Ir e, tokių problemų, kurių nepavyks išspręsti pavieniui, pavyzdžiui, regioninių konfliktų atskirų ir panašiai. Tiesiog e, konsensusas yra pasiektas ir nebegalima turėti daugybės atskirų užsienio politikų. Tiesiog patys esame taip nusprendę, tad turime savo sprendimus įgyveninti. Dėkuoju. Uh, uh, Ačiū. Jei atvirai, aš manau, kad uh, klausimai atspindi tai, kad mes puikiai suvokiame mums tenkančius iššūkius uh, daugeliu aspektų. Pirmiausia, tai ką aš jau kalbėjau, BRIC valstybės tampa vis aiškeni, aiškesnėmis pasaulio žaidėjomis ir nepakanka tik dvišalio dialogo. Aišku, mes tas jų ambicijas vertiname teigiamai, nes suvokiame ir tai, kad šios valstybės operuoja ir dideliais ištekliais. Manau, kad e, Kinija kai kurių stebėtojų buvo vertinama kaip e, patikima partnerė, tačiau dar visai neseniai, 2008 e, metais, būdama olimpinių žaidynių organizatorė, Kinija parodė, kaip svarbu jai pačiai gebėti formuoti tarptautinės institucijas, aišku, dabar ekonominės ir finansinės krizės akivaizdoje Kinija iškilo ir Kinija suprato, kad ji turi susidoroti su daug didesniais iššūkiais ne tik šalies viduje, tačiau ir tarptautinėme lygmenyje, kaip pavyzdžiui, valiutų keitimo klausimo. Dabar vyksta naujo pobūdžio diskusijos su BRIC valstybėmis ir didžiojo dvidešimtuko formatas galėtų tapti tuo naujuoju svartu. O jūsų rankose yra sprendimas, nuo kurio priklausys, kokį vaidmenį jūs įsivaizduotumėte, kad turėtų vaidinti Europos Sąjunga. Uh, Aš manau, kad didžiojo dvidešimtuko formatas yra gera priemonė įtraukti šias valstybės į bendrą procesą. Aišku, mums visiems būtų naudingas bendradarbiavimas su šiomis valstybėmis. Buvo kalbėta apie išteklius, apie tai, kad šios valstybės daro poveikį ne tik vidaus, tačiau ir tarptautinėms rinkoms. Uh, Taip pat reikia nepamiršti to fakto, kad šios valstybės jau dabar formuoja pasaulio politiką ir jei rytoj viena iš BRIK valstybių, ypač Kinija, paskelbtų, kad jie padvigubins ar patrigubins e, kai kurių importuojamų prekių kiekį, tai sukels didelį disbalansą vis, e, visoje pasaulio rinkoje. Todėl reikėtų koordinavimo kai kuriais kanalais ir tai būtų naudinga ir mums patiems, ir visam pasauliui. Ir pagaliau kalbant apie žmogaus teisės, aš manau, kad šios valstybės yra labai svarbus partneris tarptautinėje arenoje. Tiesa, mes galbūt dar ne visiškai patei, pakeitėme savo kalbėjimo toną, ieškodami um, veiksmingesnio uh, kalbėjimo būdą su šiomis valstybėmis siekiant, kad e, būtų teikiamas didesnis dėmesys žmogaus teisų klausimams šiose šalyse. Jūs surankose daug argumentų ir jūs galite kai kuriais klausimais nenusileisti. E, šios valstybės turi būti traktuojamos vienodai, jei jos nori tapti svarbiomis žaidėjomis. Kai kuriais atvejais e, aš e, nesu visiškai įsitikinęs, kad pasieksime laukiamų rezultatų, tačiau tuo pačiu metu e, toje e, eroje, kuri atsivėrė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mūsų rankose yra naujos priemonės ir mes galime tomis priemonėmis pasinaudoti, nes mūsų visuomenėse mano minėtos priemonės veikia. Ir mes galėtume nepamiršti šių e, priemonių bendradami su partnerėmis, turime kreiptis į nevyriausybinės organizacijas, universitetus, aukštasias mokyklas ir tokiu būdu galėtume padėti toms naujoms visuomenėms suklestėti ir nepamiršti ir mums primtinų vertybių. Allora, l'ultima replica è del... Ir paskutinis atsakymas, eh, pono Valadau. Norėčiau atsakyti ponui Tenakui apie Europą, Braziliją, Indiją ir pagalbą. Pagalba Rusijai, Kinijai ir Indijai yra viso kapitalo, kuris ten patenka nedidelė dalis. Galėčiau netgi sutikti su jumis, kad, na, tokios pagalbos tom šalims nebereikia. Tačiau, kaip jūs žinote, Pagalba juk nėra filantropiniai kažkokie veiksmai, tai yra svertų įgyjimas. Ir suteikęs pagalbą gali kažkaip įtakoti savo partnerį. Tai yra ne tas klausimas, reikia ar nereikia teikti pagalbą, tai yra svertų turėjimo klausimas. Kitas dalykas, ar Europos sąjunga galės veikti tvariai, ar nepasiseks tie veiksmai. Aš manau, kad manyčiau, kad savo pakenktume, nustoja teikti pagalbą, tačiau Brazilijai, manyčiau, dar ilgą laiką ES bus labai rimta partnerė. Tai nereiškia, kad galių, čia bus įgyta labai daug šioje srityje. Tiesiog bus plėtojami dvi šaliai santykiai ir toliau su kiekviena iš tų šalių. Mes kalbame apie technologiją, švietimą, e, ekonominį plėtrą ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog Prekybos politika ir reguliavimas yra svarbus klausimai. Brazilijoje yra sakoma, kad skirtumas tarp Junktinių valstijų ir ES prekybos politikos ir tai yra toks. Junktinės valstijos yra kaip tikras. Nusižiūri auką, suka apie ją ratus ir paskui, kai nustoja žiūrėti, saika šuolis ir tigras puola savo auką. Tuo tarpu ES yra didžiulis begemotas, didžiulė šypsena, mažos akytis ir kuris ilgus metus sėdi ir gromuluoja vienus ar kitus dalykus. Ir tada, kai nusisuki, tiesiog prisertina prie jūsų ir atsisėda. Tai štai, kaip į mus žiūrima. Brazilija būtent taip pažvelgia į REACH reglamentą reglamentas šis gali tapti pasauliniu, sakė Brazilija. O dabar kasdien sunkiau taps įgyveninti šį reglamentą. Būtent dėl to mes ir sakome, kad reguliavimas, kai jam nėra tinkamas atstovavimo, nėra tinkamas dalykas. Mes manome, kad visi kartu veikiame šiame krizės krečiamame labai didelės tarpusavio priklausomybės aistomame pasaulyje. Jeigu BRIC šalis žlugs ir smūgs, tai ta pati tendencija ištiks ir Europos Sąjunga. Prieš kelis dešimtmečius radome sprendimą šiai sisteminiai problemai. Tiesiog vyko karas. E, teko išleisti daug pinigų, žuvo daug žmonių, o paskui ekonomika buvo sėkminga vėl pastatyta ant kojų ir pradėjo veikti. Na, šiandien tikiuosi tokių radikalių sprendimų niekas nesirinks. Tad vienintelė likusi išeitis yra bendradarbiavimas. Europoje mes žinome, kas ir kaip. Galite paklau... Lenkijos kolega štai klausė, o kas vadovaus, kas bus lyderis? Niekas galiu pasakyti. Tie, kurie vadovaus, bus tie, kurie susitars dėl to, kad reikia dalintis turimą gerbuvį tam, kad pasaulyje viskas vyktų sklandžiai. Junktinės valstijos turi savo poziciją, mums jį gali patikti, gali nepatikti, ES turi savo poziciją. E, viena ES ar, ar Junktinės valstijos negalės įgyveninti savo politikos. Indija, Kinija ar kitos šalis galbūt nenorės įgyveninti visko taip, kaip mes matome. Tad pereikime prie pono Van Ordeno klausimo. Užsienio politika ir prekybos politika. Ar tai yra susiję dalykai? Užsienio reikalų politika pirmiausia atspindėjo nacionalinius interesus, mūsų atveju ES interesus. Jeigu norime, kad užsienio politika būtų plėtojama kartu su prekyba, turime žinoti, kokie yra mūsų prekybos interesai, o tai nėra lengva. Kai kažkas pasiseka viename sektoriuje, tai gali pasirodyti labai nesėkmingas žingsnis kitam sektoriui. Turime subalansuoti lobistinių atskirų grupių siekius. Labai dažnai čia pusiausviros trūksta. Siekiama nuolatos apsaugoti mažumas. Kartais tiesiog vengiama veikti. Štai dabar tokios tendencijos ypač pastebimos ir tai yra problema jeigu tenka užsienio politiką formuoti atsižvelgiant į lobistų nuolatinius reikalavimus. Nacionalinės vyriausybės šiame tarpusavio priklausomybės ryšių e, saistome pasaulyje praranda legitimumą. Ir nacionalinės vyriausybės pačios vienos negali pavienių išspręsti tų didžiulių problemų. Tad ką daryti? Grįžtam prie to, ką apie demokratiją sakė ponas Landsbergis. Na taip, mes žinome, ką šios ir tie galėtume daryti. Ir ponui Kelam norėčiau pasakyti. Jūs kalbėjote apie teisės viršinybės principo įgyvendinimą, platesnį gyvendimą. Yra tokia problema Kinai, Indai, na, nebūtinai Brazilai, nes jie labiau laikosi išradimų taisyklių, jie man, jie, jie nemano, kad tos taisyklės, kurios egzistuoja šiandien, galės egzistuoti be jų. Jie tiesiog kitaip mato kai kurios dalykus. Tad mes čia turime dilemą. Leisti jiems kalbėti, kad ateityje to šalis galėtų irgi prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta pasaulyje. ar duo, suteikti jiems jau dabar tą atsakomybę, svorį ir panašiai, kad ateityje to šalis turėtų didesnį svorį ir balsą tiesiog dabar pergyvena tokį netikrumo pilną laiką. Žinome, kad yra didžiulių krizių galimybė, gal net karo pavojus. Jeigu nebendradarbiausime, jeigu neteisingai problemas spręsime, visko gali nutikti. Chaosas yra visai įmanomas. Eccezionalmente. Išimtinai šimties tvarka žodis ar suteiktas e, kolegai Salafranka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad atėjau per vėlai. Aš e, buvau kitame posėdėje. Norėčiau padėkoti kolegai Sairus Volski, kuris organizavo šį posėdį reiks klausimų. Taip pat e, dėkoju visiems e, kolegoms, kurie pasisakė. Aš negalėjau visko girdėti, tačiau aš išklausiau dabar e, pateiktus atsakymus. Norėčiau pateikti klausimą. Tai susijęs su man nerima keliančiais dalykais. Kaip jūs žinote, buvo atliktas tyrimas dėl globalaus poveikio. Ir analitikai mano, kad už 35 metų ekonominė pusiausvėra keisis ir čia svarbiausios šalis bus Azijos šalis, Indija, tarp jų vienintelė supervalstybė, kuri liks tame kontekste, bus jungtinės valstijos ir jungtinės valstijos e, bus trigubai svaresnės už e, Prancūziją, Junktinę karalystę, e, Vokietiją. Tuo tarpu mažos valstybės e, Austrija, pavyzdžiui, du kartus daugiau pabėgėlių turės priimti, bus kitokių įvairių pokyčių. Luxemburgas bei kitos mažos e, šalis taip pat gyvens kitomis sąlygomis, tendencijos bus visiškai kitokios. Mes bet kuriuo atveju čia dabar kalbam apie mažas ES valstybės, o jeigu kalbam apie didelės valstybės, tai tie pokyčiai joms bus dar didesni. Bet grįžtų prie savo klausimo. Jūs e, žinote ES ir Merkosūro e, sutartį. E, Mes e, peržiūrime 2011 metų biudžetą. Europos komisija to pageidauja, yra numatyta kai kurių apkarpimų e, lėšų, kurios buvo numatytos e, skirti Brazilijai, Meksikai ir dabar nauji prioritetai iškyla viduržėmio jūros valstybės, Šiaurės Afrika. Mes šiandien kalbam apie BRICS. BRICS valstybėms reikia ne tiek pagalbos, kiek galimybių kuriomis galėtų pasinaudoti. Tie biudžetiniai apkarpimai kai kurioms geografinėms zonoms yra galbūt teigiamas dalykas kai kurioms BRICS valstybėms. Ar vis dėlto jūs manot, kad ES turėtų teikti tam didesnį e, dėmesį ir kad nereikėtų tokių apkarpimų daryti, nes tai gali turėti neigiamą poveikį e, BRICS valstybėms? Dėkuoju. Atsakymas e, pranešėjui Vardau. Valdau. Porque, por un lado, uh, es una muy. Tai, kad e, Europai kelia nerima tai, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, yra geras dalykas. Europa rimčiau žiūrės į savo santykius su Šiaurės e, Afrikos valstybėmis. Mes kalbam apie arabų pavasarį. Ir arabų pavasario valstybėms reikia tam tikrų minimalių galimybių, kad situacija ten gerėtų. Simboliniu požiūriu, tai Brazilija ir, ir, ir Meksika gaus mažiau pagalbos, tačiau ar tikrai joms taip reikia tos pagalbos. pagalbos. Joms ypač reikia bendradarbiavimo, prekybos santykių, joms reikia galimybės veikti kartu, veikti kartu, kad ir Afrikoje. Trišalio bendradarbiavimo reikia. Mes galim kartu padaryti labai daug dalykų. Europos problema santykiuose su Brazilija ir Merkosūru E, kyla dėl ES ir Merkosūro, ir Merkosūro valstybių dėrybų situacijos. Amerika nebesubsidijuoja etanolio, tačiau realiai tai nesusiję su būtent šitais dalykais. Yra taip pat e, problemų susijusių su žemės ūkiu, tai yra realios problemos, kurių negalime paneigti. Ir būtent čia yra komplikuočiausi dalykai, kuriuos sunku išaiškinti. Ar mes esam pasirengę realiai bendradarbiauti su Merkosūro valstybėmis? Ar, ar jinai pasirengusi atsižvelgti į kitos pusės e, interesus, užuot visą laiką sakius, ne, jūs neteisus. O e, nedidelis apkarpimas pagalbų nėra toks jau svarbus dalykas. Nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą, bet jūsų klausimas buvo labai kompleksiškas, sudėtingas. Dėkoju pranešėjams, dėkoju kolegoms, kurie savo pasisakymais praturtino šią posėdžio dalį. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra rekomendacija taryba ir komisija dėl darybų dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo. Priminsiu, jog tai yra antrasis šitos rekomendacijos, e, e, jog taryboje jau vyko antrasis svarstymas šitos rekomendacijos dėl darybų ES Moldova. 92 pakeitimai yra pateikti. Pranešėjas pateikė devynis e, kompromisinius e, pakeitimus. Inta komitetas šiandien po pietų balsavo dėl nuomonės, dėl to teksto, dėl kurio mm, balsuosime rytoj. O dabar žodį suteiksiu serui Graham Watson, pranešėjui. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Um, like to... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti dėkodamas visiems kolegoms dalyvavusiems debatuose rengiant šį pranešimą. Dėkoju už jų puikius pasiūlymus. Ačiū kitų politinių frakcijų šešėliniams pranešėjams. Praėjusią savaitę vyko tikrai naudingas mūsų visų posėdis. Parengėme visą eilę kompromisinių pakeitimų. Noriu pirmininkui pasakyti, kad mano siekis buvo kaip galima labiau suderinti visų pagėdavimus. Uh, Kai kalbame apie e, rytų partnerystės valstybės ryšius su, su jomis, reikia siekti kuo platesnio konsensuso dėl ateities veiksmų. Turime užtikrinti, kad kalbame vienu balsu su šiomis valstybėmis. to ir siekiau rengdamas kompromisinius pakeitimus. Noriu padėkoti INTA komitetui kuris šiandien balsavo dėl nuomonės parengtos pono Davido Martino. Ši nuomonė man kaip pranešėjų yra absoliučiai primtina. Aš norėčiau paprašyti kolegų įtraukti Intos komiteto patvirtintą nuomonę į mūsų pranešimą. Kalbant apie kompromisinius e, pakeitimus, jie susiję su kolegų pateiktais pakeitimais ir aš um, tikiuosi, kad kolegos turi tos pakeitimus, todėl jų neskaitysiu, necituosiu. Tačiau e, noriu pateikti mažą pakeitimą vienam kompromisiniam e, pakeitimui, tai darau remdamasis e, kolegų um, pasiūlymais pirmojo pakeitimo A dalis. Naujasis kompromisas skambėtų taip ir atleiskite, tai yra ilgas sakinys anglų kalba ir tikrai nenorėčiau patekti į tų e, pranešėjų tarpą, E, kurie kalba labai greitai, galbūt reikės daug e, komentarų. Tačiau aš nenorėčiau, kad tas kepinys turėtų tik tai e, sodos prieskonį. Turime kalbėti apie Europos Sąjungos poziciją, ir nenarystės poziciją. Taigi, ES įsipareigojimus ir vykstančias darybas su Moldova pagrysti tuo, kad ES perspektyva įtraukiant 49-ąjį Lisabono sutarties straipsnį turi būti derinama su struktūrinėmis reformomis E, ir tai turėtų tapti būtinu katalizatoriumi įgyvendinant reformas ir siekiant, kad visuomenė pritartų šioms reformoms. Aš tikiuosi, pirmininkė, kad šis kompromisinis pasiūlymas sulauks visų politinių frakcijų pritarimo. Aišku, lauksiu jūsų pastabų dėl šio pirmojo straipsnio A dalies kompromisinio pakeitimo. Dabar šešėliniam pranešėjų žodis ten Angurijano, jei teisingai perskaičiau jo pavardę. Leiskite. Pradėsiu dėkodamas pranešėjui, kuris pademonstravo puikius gebėjimus ieškodamas kompromisų. Debatai tikrai buvo e, karšti ir e, aš labai vertinu pranešėjo vidinius gebėjimus ir pritariu jo kompromisiniam pasiūlymui. Manau, kad tai labai um, politinė prasme išmintinga formulė. Kalbant apie kitus pakeitimus, jokių sudėtingų klausimų daugiau nėra. Mes sustarėme dėl galutinės formuluotės. Ir baigdamas vėlgi noriu pritarti pranešėjui dėl to, kad anglų kalba yra vartojama vis mažiau. Ačiū, Johan Pasku, garbus AFET komiteto narys. Also... Aš taip pat, kad ir kaip paradoksiškai tai atrodytų, neturiu ką pasakyti prieš tam, ką apie šį pranešimą sakė kolega Ungurianų. Aš taip pat remiu tą nuomonę, kad pranešėjas atliko labai rimtą ir profesionalų darbą. Buvo ieškoma kompromisų ir tinkamų jų formuluočių kai kuriems esminėms dalykams. Norėčiau pasakyti, kad aš taip pat pritariu tam paskutinės minutės pakeitimui, kuris ką tik čia buvo paminėtas. Viskas, ko jūs norite, jūs tiesiog siekiate, kad būtų žengtas dar žingsnelis pirmin Moldovos integravimo procese, kad Moldova toliau atliktų struktūrinės reformas ir kad vieną gražią dieną ji galėtų tapti mūsų ES nare. Manau, žinote, jog e, šį pranešimą įdėtas darbas buvo tikrai puikus. Galiu pritarti e, tam, ką sakė kolega Ungureanu. Pranešėjas tikrai labai sėkmingai surado reikiamus sprendimus šios sudėtingo klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį ir dar kartą ačiū pranešėjui ir kolegoms už atliktą darbą. Dėkoju. Ir dar vienas asmo mūsų sąraše Werner Schulz, žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pranešėjau, turime pasiekę labai platų sutarimą. Pranešimas yra puikiai subalansuotas, šalis yra skatinama toliau tęsti pradėtas reformas, jas įtvirtinti. Džiaugiuosi, kad tuo kontroversiškų klausimų, kuris buvo neišspręstas, mums pavyko rasti tokią formuluotę, kuri pakankamai elegantiška ir kur daroma nuorodai 49 straipsnį ir europinę perspektyvą. Dėkoju pranešėjui ir taip pat noriu jam padėkoti už visą jo atliktą parengiamąjį darbą, kurio dėka buvo galima rasti kompromisą. Tai yra tas pranešimas, kuris padeda žengti Moldovai pirmyn ir kuris turėtų patikti svarbiausiams suinteresuotams pusėms. Ponas Tanokas. E uh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, frakcija remia Grahamo Watsono pranešimą. Ir e, karalienė taip pat, nes jis sulaukė jos apdovanojimo. E, jis ilgus metus dirbo šiame komitete. Panaudota formuluotė Moldovai ir Ukrainai, e, sakyčiau, gal nėra, nereikėtų tos pačios e, formuluotės. Ukraina žymiai didesnė. Ir Euroatlant, tokios savokos kaip europinė ir euroatlantinė, tai euroatlantinės taip pat turėtų būti skiriamos tarpusavį. Aš manau, kad galime paremti judėjimą būtent tą kryptimį. Norėčiau kolegoms priminti, kad jei vyks diskusijos dėl Ukrainos, tai tuomet reikia ir jai suteikti europinę perspektyvą. Jeigu laikysimės tos pačios formuluotės to šalių atšvilgių, kurios dalyvavo rytų partnerystės programoje, tai tuomet m, e, reikės kalbėti apie, Baltar, apie Moldovą ir Ukrainą ir gal ateitie apie Baltarusiją. Tačiau kol kas, kalbant apie šias šalis, semantinių skirtumų tebelieka. Maničiau, kad turėtume pasilikti tą pačią formuluotę e, visų šių šalių atžvilgių. Nereikėtų, jų, nereikėtų netų menkų skirtumų tarp jų. Aš manau, kad e, svarbu visais atvejais išsiaiškinti, ką mes norime pasakyti ir svarbu šias šalis traktuoti vienodai. Expensive, but beautiful. <laughs> Let me say. Kolega Salafranca, prego. Kolega Salafranca, prašau. Gracias, señor presidente, aunque el ponente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šešėlinis mūsų frakcijos pranešėjas, ponas Angurijanų, labai aiškiai pasakė, kokia yra mūsų pozicija ir aš uh, Norėčiau e, mūsų frakcijos vardu padėkoti ponui Vatsonui už bendradarbiavimą, dialogą, už atvirą požiūrį. Tai yra jautri tema parlamentui ir parlamentas pakankamai vieningai, vieningą poziciją turi. Aš suprantu ir tai, ką sakė pono Tenak e, pozicija. Manau, tai, ką, tai, ką siūlo ponas Watson, yra geras dalykas ir mūsų e, frakcija tikrai pasisakys už e, pranešimą. Kolega Makovei, ponė Makovei. Dėkoju. Suprantu, kad sutarimas buvo pasiektas dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė pranešėjas. Dėl to džiaugiuosi. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl nuorodos į 49 sutarties straipsnį ir būsimą narystę. Svarbiausia yra tai, kad šiuo atveju Moldovos Respublika būtų vertinama pagal nuopelnus. Mes turime žvelgti į tai, ką nuveikė Moldovos administracija, ką nuveikė žmonės ir panašiai. Jie visi dėjo didžiulės pastangas ir rezultatai buvo neblogi pastaraisiais metais. Maničiau, kad tą techninį vertinimą taip pat svarbu atspindėti mūsų politinėme vertinime. Mes e, lauk, turėtume atsižvelgti tai, ko šaliai reikia, ką jinai nuveikia ir turime tuos nuopelnus pripažinti, turime šalį skatinti ir toliau reformas tęsti. Nes galiausiai juk mūsų tikslas toks ir yra - paskatinti šią šalį, kad reformos tęstytųsi, pirmiausia, to, jų pačių žmonių labui. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra štai kas. Virželio 15-16 vyko tarp Tarptautinis klimato kaitos komisijos posėdis buvo priimtos rekomendacijos dėl dalykų susijusių su šalies vystimusi. Norėčiau pasakyti, kad tos rekomendacijos buvo nusiustos atitinkamam komitetui. Dėkuoju. Pranešėjas, baigiamam žodžiui. Ačiū pirmininkė. Aš labai laimingas būdamas Moldovos pranešėjų, o ne vienos iš Moldovos didelių kaimynių pranešėjų. Noriu padėkoti kolegoms už kantrybę, noriu padėkoti tarptautinės prekybos komiteto nariams, poniai Makovei, už jų indėlį. Aš manau, kad Pranešimas jūs labai aiškia žinia Moldovai, kad pažanga pasiekta sprendžiant padniestrės konfliktą, dėgiant pažangą, sulauks ES teigiamo atsako, didesnės pagalbos iš ES. Tikrai džiugu, kaip ponas Pasko minėjo, kartais e, yra malonu dirbti su mažomis šalimis ir ypač su šios valstybės vyriausybė. Aš e, tikrai labai vertinu ir žaviuosi šios šalies daromą pažangą. Tikiuosi, kad ES ir šios šalies ryšiai tik glaudės. Tikiuosi teigiamą balsavimo rezultatą rytoj. Bene, kolegi, grazie a tutti. Puiku. Dėkuoju visiems. Trumpa pertrauka iki 17.30. Spero.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

Bene, cari colleghi, <clears throat> rispettiamo la. Mėly kolegos, mėlos kolegės, turėtume būti punktualūs e, ir įvertinti mūsų svečių punktualumą. Taigi keliomis minutėmis vėluodami turėtume pradėti savo posėdį. Mūsų svečias atvyko labai laiku, tačiau kita vertus mūsų darbo tvarkė buvo labai mm, pilna ir mm, kartais reikia būti ir mums patiems lankščiais. Noriu labai nuoširdžiai pasveikinti Irako Respublikos atstovų tarybos pirmininką. 17 kanalas. Taigi 17 kanale girdėsite vertimą į arabų kalbą. O dabar grįšiu prie tikrosios temos, ponė pirmininkė. Jūsų buvimas čia šiandien yra labai aiškus signalas, rodantis, kad e, ryšiai tarp mūsų abiejų parlamentų sustiprėjo. Mūsų komitetas Tai labai svarbu, kad demokratija jūsų šalyje plėtotųsi ir noriu pateikti jums ir keletą faktų. Mūsų komitetas nutarė mūsų tikriausiai vienam garbingiausių Italijos kolegų, kolegai Mauro, tai yra ir delegacijos pirmininkas, taigi jam patikėti pranešimą tema ES ir Irako ryšiai. Vyko pirmasis oficialus parlamento vizitas, mes keliavome į Iraką, kolega Stevenson vadovavo šią delegaciją, jis atsakingas už E, ryšius su jūsų šalimi. E, šis vizitas vyko pernai, taigi dar kartą noriu padėkoti Jums už prieimimą. Tada vyko vieši klausimai, kuriuos organizavo mūsų komitetas gegužės mėnesį. E, buvo aptariama ekonominė ir socialinė padėtis jūsų šalyje. Kalbant apie šiuos klausimus, mes Išgirdome labai įdomių minčių iš jūsų šalies piliečių, jie atvyko į ES ir papasako, kas vyksta jūsų šalyje. E ir turint omenyje, kad buvo tiek daug kritikos, jie taip pat pateikė savo tam tikrus e, teigiamus e, požiūrius, galvodami apie šalies ateitį, kalbėjo apie savo viziją, apie Dievą, į kurį e, tiki, apie laisvės ir vertybės. Ir e, kaip tik tai norėčiau dabar pasakyti, jog ES ir Europos parlamentas yra pasirengę padėti e, šioje e, situacijoje. Yra partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta tarp ES ir Irako. Europos parlamentas turi nagrinėti šią sutartį per ateinančius mėnesius ir patvirtinti ją. Ir be jokios abejonės šita sutartis duos nemažą impulsą mūsų politiniams ir ekonominiams santykiams bei jų plėtojimui. Irakas yra turtinga valstybė ne tik tai dėl gamtinių išteklių, visi žinome tai, tačiau ir E, didi šalis dėl savo civilizacijos ir istorijos. Taip pat e, tai e, taip pat yra pasakytina, jog Irako gyventojai, liaudis taip pat yra didi, liaudis turinti savo tapatybę, identitetą ir mes norime, kad ši tauta taip pat dalyvautų civilizuoto pasaulio gyvenime. Mes e, linkime jums ir jūsų delegacijai ko geriausios kloties, sveikiname jūs ir nedėlzamas e, suteiksiu jums e, žodį, galbūt galėtume apsiriboti 15 minučių kalbėjimo laiku, kad turėtume daugiau e, laiko klausimams ir e, dialogui ir norėčiau, kad ypač e, kalbėtume apie bendradarbiavimą e, mūsų bei įvairius aspektus. Žodis Jums. Dėkoju, ponė Albertiniai. Dėkoju Jums, posėdžio pirmininkė. Šiandien turime puikią progą. Naudojamės ją, sveikiname jūs Irako žmonių vardu, žvelgiame į ES į draugiškus ES žmonės, ramybės jiems visiems ir tikimės gerų ryšių tarp mūsų žmonių, tarp žmonių, kurie remiasi, laim, la, e, kurie remiasi solidarumu kurie remiasi ramybės linkėjimais vieni kitiems. Mes manome, kad didesnė lygybė, e, taika ir ramybė turi lydėti visus žmonės, to jiems ir linkime. Mūsų žmonės yra, mūsų tauta yra gyvybinga tauta. Tai yra ta tauta, kuri sugeba išgyventi audras ir paskui vėl grįžti į gyvenimą. Netgi tada, kai ekonomika sugriauta, kai infrastruktūra sugriauta, kiekvieną kartą mūsų žmonės bando vėl atsikelti, pakilti iš pelenų kaip, fe, kaip Feniksas ir pakilti stipresniais ir tvirtesniais negu buvom. Tad mūsų šalis, mūsų žmonės neveltui yra viena iš pirmųjų civilizacijos kuriejų. Jų kūrybinės galios yra didžiulės. Po karų, po sunkumų, po įvairių negandų mūsų žmonės daro viską, kad ateityje stabilumo ir saugumo būtų daugiau. Manytume, kad mūsų šalis jau peržengė sunkiausius laikus. Šalis buvo greunama, siaubama, infrastruktūros neliko situacija tebėra sunki. O dabar e, situacija keičiasi, žmonės patyrė didžiulių sunkumų. Nekalti žmonės vykusiuose konfliktuose sumokėjo didžiulę kainą. Dabar galėtume ieškoti tų viso to šaknų. Žinome, kad po tų negandų liko daug žmonių netekusių namų, konfliktai tebedrasko šalį, tebėra ir daug užsienio jėgų norinčių kištis į mūsų šalies gyvenimą ir jį destabilizuoti. Yra įvairiausių versijų apie tai, kas iš tikrųjų vyksta šalyje. Tačiau uh, egzistuoja ir tokių jėgų, kurios norėtų šalį uh, tokių jėgų, kurios norėtų šalį sugriauti ir padaryti ją netvarę, tačiau visuomenė siekia ko kito. Tebe vyksta plėšimai, vyksta daugybė nelegalių dalykų. Mūsų šalis nori atgauti nepriklausomybę ir nori savo likimą kreipti kitą linkime. Prasidėjo e, demokratijos skūrimo laikotarpis. Norima sukurti vieningą demokratinę Irako valstybę, kuri užtikrintų taiką ir stabilumą savo gyventojams. Kartais tai, ko mes norime, neišsipildo mūsų viltis būna sunaikinamos, nes demokratija dar yra begimstanti mūsųse. Ja dažnai palaužia, sakyčiau, atskirų grupuočių konfliktai, kurie dar tebe vyksta. Mes esame Irako parlamento nariai, mes bandome dirbti taip, kad šalį kreiptume jai palankių kelių, kad būtų galima užtikrinti, kad mes, parlamento nariai, būtume žmonių balsas pirmiausia, o ne atskirų grupuočių valios reiškėjai. Mes norime, kad žmonės galėtų išreikšti savo valią kuo produktyviau, kuo kūrybiškiau. Demokratija nėra kažkas keisto, ko mes nesuprantame. Tai nėra mūsų kultūrai svetimas dalykas. Istorija, is, istorija yra to pavyzdžių. Žmonės Mūsų šalia yra kūrę demokratiją. Ta demokratija buvo iš mūsų atimta ilgiems metams. Ir dabar vėl reikia pradėti ją įgyveninti ir prie jos dirbti. Prieš keletą mėnesių Irakas įrodė, kad yra tai, ką mylinti šalis, demokratija mylinti šalis, yra kovojama su korupcija, su nepotizmu valstybėje ir jos struktūrose tam, kad būtų galima užtikrinti, kad visi Irako žmonės žinotų, kad situacija keičiasi. Mes norime išeiti iš politinės ir ekonominės krizės. Norime paprašyti jūsų mums padėti iš tos krizės išbristi. Mes turime daugybę problemų. šalis dabar imasi humanitarnio vaidmens, nori kurti klėstėjimą ir taiką visiems savo žmonėms. Tad mes kreipiamės į ES, jos valstybės, institucijas, žmonės ir kviečiame investuoti į mūsų ekonomiką, į mūsų pramonę, į technologijas mūsų šalyje, nes mūsų šalis turi atvirą rinką, tai yra didžiulė rinka ir perspektyvų čia yra daug. Negalime neikti, kad Irakas įveikė labai rimtas problemas tam, kad galėtų grįžti prie taikos ir stabilumo regione. Ir jeigu ši krizė užsitęs per nelik ilgai, tai gali regione tapti tiesiog labai sunku žmonėms gyventi. Aš manyčiau, kad galime kreiptis į žmonių solidarumą, nes Irako žmonėms šiandien to reikia. Situacija yra dviejopa, nes e, galime sulaukti gerų veiksmų, kurie padės regionų vystytis teigiamą linkmę. Jeigu pagalbos nebus, tai regionas gali tapti pragaru. Maničiau, kad turime paremti žmonių valią, mes neremėme vyriausybės e, dėstomos pozicijos ar veiksmų, mes atspindime žmonių valią ir ją atstovaujame. Mes esame už demokratiškus procesus ir atsisakome represijų, būtina kovoti su korupcija mūsų šalyje ir aplinkinėme pasaulyje. Tačiau, kaip jūs žinote, gerbiami kolegos, Mes atsisakome dvigubų standartų politikos. Mes e, kovojame su nepotizmu ir priespauda, nes jis yra vienas ir toks pat, kur jis bebūtų, kuriame pasaulio kampelyje jis bevešėtų. Pasikeitimai viename ar kitame regione turi takos kitiems regionams. Aš manau, kad turime dirbti nepais, mes nemanome, kad turime dirbti nepaisydami žmonių valios. Iš savo patirties mes pasimokėme štai ko, išmokome keletų svarbių pamokų. Yra nutikę taip, kad dėl kažkada pasėtų tokių blogio sieklų mūsų regionas paskendo smurte. ES kolegos turėtų žinoti, kad vidinės problemos neturi būti kurstomos, nes tai yra kelias į aklygatvį. Ir tai gali kelti problemų ateitie. Mes turime vieną tikslą - išspręsti savo problemas. Mes keliame taikius tikslus ir jų būdus stengiamės savo problemas išspręsti. Dar kartą leiskite pakartoti savo padėkas jums už mūsų pakvietimą čia ir dėkoju už man suteiktą galimybę papasakoti jums apie padėtį mano šalyje. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar pradedame diskusiją ir visų pirma, žodį suteiksiu kolegai kopirmininkui tarpalmentinių ryšių delegacijos su Iraku, kolega Stevenson. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų nuolatinį draugiškumą ir už tai, kad kviečiate atvykti į jūsų komiteto posėdžius. Noriu dar kartą pasveikinti pona Nudžefi, Irako Respublikos atstovų tarybos pirmininką. Dešimt Europos parlamento narių ir dar keletas patarėjų buvo pakviesti į Iraką. Aš buvau mažos delegacijos Bagdade vadovas, mes balandžio mėnesį viešėjome ten. Noriu padėkoti jūsų, jums už jūsų prieimimą. Mes e, viešėjome ir Kirgistane, ir ponas Susitikome su ponu Nučefi, taip pat susitikome su užsienio reikalų e, ministru, su įvairių komitetų pirmininkais. Tai buvo puikus vizitas, e, vienas svarbiausių um, dalykų, kurį patyrėme. Tai yra mes vis dar pastebėjome, kad nėra saugumo ir gynybos bei strateginės politikos ministrų. 19 skirtingų rekomendacijų nebuvo įgyvendintos. Tai nedžiugina. Per daugiau nei šimtą dienų tikėjomės, kad bus pasiekta pažangos. Jūsų ekscelencija, gal galėtumėte paguosti mane, kad e, vis dėlto yra e, ketinama paskirti tam tikrus ministrus į savo postus, todėl kad e, reikalinga veikianti vyriausybė. Būtina, kad e, Irako vyriausybė sklandžiai dirbtų. Kitas dalykas balandžio 8 dieną įvykusios žudinės kampašroje. Gal galėtumėte pasiūlyti kokį nors sprendimą sprendžiant šią humanitarinę e, krizę perkeliant 3400 ašros gyventojų į ES, Kanadą, Norvegiją, Šveicariją, kur, į visas šalis, kurios norėtų padėti. Mes pripažįstame Irako teritorinį suverenitetą, mes e, imamės visų priemonių, kurias turime. E, Pone Navi Piliai iš jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisaro biuro um, pabrėžė, kad bus atliktas ne, nepriklausomas tyrimas, um, bandant įsiaiškinti, kas tuomet įvyko. Um, Pone Ashton, vyriausioji įgaliotinė, taip pat pabrėžė tokio tyrimo svarbą. Vertinant jūsų iniciatyvą surenkti bendrą susitikimą e, tarp tarybos, komisijos, parlamento atstovų, e, gruodžio 5 ir 6 dieną ši unikali, e, šioje unikalioje konferencijoje bus aptarta, aptarti naftos, dujų, atsinaujinančių energijos šaltinių žemės ūkio klausimai norime parodyti, kad tai yra nuostabių galimybių šalis. Irakas, kuriame galima sukurti naujas darbo vietas, jis įsteigti naują verslą. Ir aš tikiu, kad mes sugebėsime įtraukti ir prezidentą Talibanį ir pirmininką Barosą bei Europos parlamento pirmininką Buzeką, taip pat ministrą pirmininką Donaldą Tuską iš Lenkijos. Ir šis e, susitikimas e, pabrėž Irako ir ES partnerystės svarbą. Aš tikiuosi, kad e, ši konferencija bus visiems naudinga. Dėkuoju pirmininkui Stevenson. Dabar žodis e, panui Mario Mauro, kuris yra pranešėjęs Irako klausimų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė e, tarybos pirmininkė. Esu labai laimingas galėdamas vėl su jumis susitikti po mūsų misijos Bagdade Man e, ta misija įsiminė labai ilgam, iš tikrųjų padarė labai didelį įspūdį irakiečiai ir mačiau, kaip e, smarkiai jie myli gyvenimą ir galbūt e, tai paradoksalu, bet sąlygos yra tokios, jog jie kaip tik labai rizikuoja gyvenimu, bet žmonės ten miršta todėl, kad myli gyvenimą ir kad iš ryto jie sąmoningai mm, eina į darbą, pasirenka eiti į darbą, į mokyklą, į universitetą ir kiekvieną dieną atremia iššūkį, todėl kad nori, kad e, ir Irakas e, nebebūtų demokratinio deficito ir teroro valstybė. Todėl labai svarbu, kad būtų e, parlamentas, kad būtų pusiausvėra tarp e, valdžių. Ir man kyla klausimas, ir jums pateikiu klausimą. Norėčiau paklausti, ką jūs manote apie situacijos kitimą Irake. Ar jūs manote, kad e, jau e, netoli yra tas posūkio taškas, kuomet galėtų vykti nauji rinkimai? E, nauja parlamento kadencija prasidėtų ir, e, ar, ir galbūt viskas pasisuktų taip, kad nusistovėtų geresnė pusiausvyrą tarp e, valdžių ir galbūt taip pat pavyktų e, užtikrinti naują vyriausybės stabilumą, remiantis naują bendradarbiavimo ir, ir, ir bendradarbiavimo sutartimis su ES. Pana Salafranka, aš e, taip pat norėčiau pasveikinti e, Irako Respublikos atstovų tarybos pirmininką. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, jog mes esame tikrai labai solidarūs ir remime demokratinius pokyčius jūsų valstybėje. Mus džiugina geros naujienos. Džiaugiamės, kad e, situacija normalizavosi dėl naftos e, gavybos. Aišku, kol kas dar. E, stat, kol kas dar situacija yra sunki, statistiniai duomenys yra baisus, apie 750 žuvusių per, per mėnesį yra minima, aišku, reikia dėti toliau pastangas normalizuojant padėtį. Uh, Noriu pasakyti, jog man kelia nerima du dalykai, jos beje minėjo kolega Stevenson. Visų pirma, kom, kom, kompetencijos pasikeitimo aspektai ir vidaus reikalų bei gynybos min, ministrų e, galios. Aš e, jau turėjau progos e, sustikti su kai kuriais iš jūsų delegacijos narių per pietus, tačiau e, noriu taip pat paminėti ir kitą e, aspektą, tai yra Šrafo stovyklos e, e, situacija. Žinome, kokia yra susidariusi padėtis ir manau, kad reikia vengti tokių E, situacijų. Žinau taip pat, kad yra susitarimas tarp Irako ir Junktinių valstijų ir ta sutartis e, užtikrina 45 tūkstančių Amerikos kariškių buvimą iki metų pabaigos jūsų šalyje. Tad turiu konkretų klausimą ir dėl to, esant dabartiniai padėčiai, ar jūs galite užtikrinti oro erdvės saugumą ir ar galite užtikrinti energetikos e, tiekimą Ar galite užtikrinti naftos e, gavybos e, e, saugumą? Ir šitame kontekste ar galite užtikrinti amerikiečių buvimą jūsų e, šalyje? Ar jūsų nuomonė amerikiečiai turėtų likti e, jūsų šalyje, kol bus galtinai užtikrintas saugumas, ar vis dėlto čia turi būti laikomasi tos sutarties sąlygų? Dėkuoju, ponė Brepals. Dankjewel, voorzitter. Eh, ik wil... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu Irako Respublikos atstovų tarybos pirmininką. Jis be kita ko mums sakė, kad Irakas yra ta šalis, kuri žengia taikos ir demokratijos keliu ir kad ta linkme dirbama nuolatos. Ponas pirmininkas kalbėjo apie visą eilę problemų susijusių su represijomis, priespauda Turiu keletą klausimų dėl dalykų susijusių su žmogaus teisėmis, pagarba joms Irake. Pirmiausia, spaudos laisvė ir raiškos laisvė. Yra man rūpimas klausimas. Norėčiau paklausti, ar yra imtasi kokiu nors iniciatyvinių priemonių ar priemonių apskritai, kurių tikslas yra užtikrinti raiškos laisvę, kad spauda ir jos atstovai galėtų veikti laisvai, Human Rights Watch paskelbė savo ataskaitą, iš kurios aiškiai matyti, kad būti žurnalistu Irake yra sudėtinga, dažnai jie patiria grėsmę, grasinimus. Taip pat norėtume jūsų pasiteirauti dėl mirties bausmės vykdymo. Irakas yra viena iš šalių, kur mirties bausmių įvykd pasaulyje. Jis užima ketvirtą vietą pagal mirties bausmių skaičių. Pasak Amnesty International, 300 žmonių e, sulaukė mirties bausmės įvykdymo 2004 metais. Irakas apie tai informacijos teikia nedaug, regis tūkstantį žmonių dar laukia egzekucijos. Ar galėtumėt pasakyti, ar yra kokia nors politika susijusi su mirties bausme šalyje? Šįryt žmogaus teisų komitete mes diskutavome apie tarptautinį baudžiamąjį teismą. Ar buvo padaryta kokios nors pažangos susijusios su Romos statuto ratifikavimu, kur ir kalbama apie tarptautinį baudžiamąjį teismą. Kai dėl moterų padėties. Visi žino, kad moteris patiria smurtą ir tai yra didžiulė problema daug smurto, būtinio smurto atveju, kai moteris mušamos namuose. E, taip pat vyksta prekyba moterimis ir merginomis, jos papuola į sekso vergiją. Europos parlamentas dirba prie šių visų klausimų, tad aš norėčiau paklausyti, kokiu priemonių šiais klausimais ruošiamas imtis jūsų šalyje. Dėl Mosul e, turiu klausimą. Tai yra trečias pagal svarbą miestas. Ir jis yra labai svarbus, norint užtikrinti taiką visame Irake. Jūs, ponė pirmininkė, siūlėte, kad Mosul miestas turėtų tapti sunitų regionu, kuris būtų pusiau autonomiškas regionas, panašiai kaip Kurdistanas. Ar galėtumėte apie tai daugiau informacijos mums pateikti? Ačiū, ponė Bropels. Chairman. Um, Atkins. Well... Pirmininkė, ponia atstovų tarybos pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų parlamentą. Kiek kitaip uh, vyktų jūsų susitikimas uh, Junktinėje karalystėje? Noriu pasveikinti jūs visus už jūsų drąsą, už tai, kad atvykote čia. Noriu paklausti jūsų tris klausimus. Jūsų pranešimas nekalbėjo, neskambėjo labai teigiamai. Ir aišku, ta partijų gausa ir skirtumas tarp jų tikriausiai nepadeda susitarti par, par, parlamente, tiksliau atstovų taryboje. Uh, E, tačiau, jei jūs visi kovojate tarpusavėje, tai tikriausiai nepasiseks e, išvesti šalies į priekį. Gal galėtumėte pasakyti, kokia yra atstovų tarybos narių remiančių vyriausybę proporciją lyginant su opozicijos dalimi. Kitas klausimas. Ar yra kokiu nors būdu, kaip mes galėtume jums padėti? Ir pagaliau, Trečioji mano pastaba, prieš keletą metų pats viešėjau artimuosiuose rytuose ir galiu pasakyti, kad karai labai nusiaubė tą civilizaciją, kurią jūs taip didžiuojatės. E, antikvarinės vertybos, vertybės, muziejai, statiniai labai daug nukentėjo. Ar yra imtasi kokiu nors priemonių šioms vertybėms, šioms civilizacijos vertybėms, demokratijos vertybėms apsaugoti? La parola all'onorevole Kelam. Ačiū. Kelam. Čia prezidentė. Ačiū. Pirmininkė. E, Pone atstovų tarybos pirmininkė, dėkojame, kad atvykote, dėkojame jūsų delegacijai. Daugelis kolegų kalbėjo apie tai, kad dabartinėmis sąlygomis Irako parlamentas yra demokratijos ir vilties ženklas. Mano klausimas pirmiausia susijęs su jūsų lūkesčiais ES atžvilgiu. Jūs turite didelį, tiksliau, mūsų šalys turi didelį ekonominių santykių potencialą. Galima šiuos santykius glaudinti ir toliau. Ar jūs manote, kad Irako atstovavimas yra pakankamas? Ar jūs tikitės tam tikrų veiksmų arba iniciatyvų iš ES pusės? Antroji mano pastaba. Norėčiau pritarti kolegai Stevenson ir kitiems Labai svarbu, kad jūsų vyriausybė būtų nacionalinės vienybės vyriausybė. Mums reikalingas patikimas partneris. Ir pagaliau trečioji pastaba - tai yra situacija Kampašrov. Tikrai nerima kelia ten įvykę įvykiai. Būtų įdomu sužinoti, kaip e, žmonės susidoroja su tą situaciją. Panas Lafranka minėjo, kad Europos parlamentas e, prieimė keletą rezoliucijų dėl saugumo ten. Ši situacija yra e, kaip testas Irako demokratijai, rodančiai, ar jis sugeba laikytis teisinės valstybės principų. Ar teikiama medikų pagalba sužeistiesiems nukentėjusiems nuo išpolių? Ačiū. Grazie, onorevole. Dėkuoju kolegai Keliam. Žodis e, kolegai Belder. Delegac, tarp parlamentinių ryšių e, su Izraeliu e, delegacijos pirmininkui ir pranešimo Irako klausimų autoriai. Pone pirmininkė, sveikinu Jūs e, Europos parlamente. Mes e, buvom susitikę per pietus šiandien. Norėčiau paklausti Jūsų, ar galėtumėt pateikti kokią nors domenų e, dėl Irano įtakos Jūsų šaliai? Ar galim čia kalbėti apie kišimasi į Irako vidaus reikalus. Aš, jeigu aš teisingai suprantu, Iranas bando suskaldyti jūsų šalį. Tad ar yra e, tam, tam tikro priešiškumo tarp Irano ir Turkijos? Ir galbūt Irakas patiria įtaką iš abiejų šitų valstybių pusės. Šis klausimas yra labai svarbus klausimas mano šalyje. Mums taip pat e, kyla nerimo dėl krikščionių mažumų padėties. Ką jūsų parlamentas e, daro užtikrindamas e, šių mažumų E, teisės ir e, saugumą Irake. Reikėtų, kad šioms religinėms mažumoms, be kita ko ir krikščionėms, e, būtų užtikrinta normaliai ateitis. Dėkuoju. Klaus... Buvo pateikti klausimai, dabar žodis Jums atsakymams, ponia pirmininkė. Šukran džazylan كثير من الأسئلة متشابهة وأنا Dėkoju už man suteiktą galimybę pabandyti atsakyti iškeltus klausimus. Pasižymėjau juos, ponui Stevenson. Galėčiau pasakyti štai ką. Buvo kalbama apie nacionalinę vienybę, jis klausė mūsų apie tai, apie ministrų skirimus į vidaus reikalų, saugumo ir uh, gynybos ministrų postus. Vyriausybė buvo sudaryta remiantis politinių susitarimų tarp tų partijų, kurios laimėjo rinkimus. Ir šis sutarimas, kaip jau sakiau, buvo visų partijų. Sutarime yra be kita ko nuostatos dėl atskirų valdžių E, teis, teisės e, aktų leidimo, e, vykdymo ir teismų atskirimą. Ten yra numatyti ir kiti dalykai susiję su rinkimų rezultatais, su galių pasiskirstimu ir panašiai. Šis sustarimas buvo įgyvendintas, tačiau ne visai, ne šimtų procentų. Tad galėčiau pasakyti, kad vėluojama vėluojama paskirti už saugumo reikalus atsakingą ministrą. Laikas nelengvas, visi jaučiame tam tikrą frustraciją, bet prieš tris dienas įvyko posėdis Irake, buvo pasiektas sutarimas įgyventi Arvilo sustarimą, kuris buvo sudarytas prieš dvi savaitės ir ad hoc komitetas buvo sudarytas tam, kad būtų galima aptarti visus jo punktus, visas nuostatas ir paskui bus galima teikti rekomendacijas išeiti iš šios krizės. Netrukus už saugumo reikalus atsakingas ministras bus paskirtas ir ši dalis sustarimo bus įgyveninta. Mums reikalingos aiškios gairės ir čia suprantama yra testas Irako demokratijai. Tai yra testas Irako parlamentui. Tačiau mes tikimės, kad jis baigsis sėkmingai. Be abejo, yra tam tikrų skirtumų, tačiau mes manome, kad vilties yra, nes problemas siekiama išspręsti artimiausių metų. Kad dėl Ašrafo stovyklos ir to, kas ten atsitiko, galėčiau pasakyti štai ką. Tai yra sena stovykla esanti Irake. Kilo problemų tarp Irako vyriausybės ir šios stovyklos. Parlamentas nepritarė jokiam smurto vartojimui prieš pabėgėlius Irako žemėje, tačiau tuo pat metu mes turime Jie, tie pabėgėliai, turi laikytis Irako įstatymų ir taisyklių. Pabėgėliai buvo nužudyti Irake toje stovykloje. Vyksta tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyko. Geriausias sprendimas e, Irako parlamento nuomonė būtų ieškoti trečios šalies, į kurią būtų galima perkelti žmonės iš Ašrafo stovyklos. Ir aš manau, kad čia sprendimai nevėluos, nes situacija humanitarinių požiūrių yra labai skubi. Stengsimės kuo greičiau tos žmonės iškelti iš Irako, perkelti juos kitur, jeigu ES kur nors iš valstybių būtų pasiruošusi juos priimti, mes tuo džiaugtumės. Tai būtų logiškas sprendimas. Jungtinės valstijos irgi kalba apie tų žmonių perkelimą, tačiau į kitą regioną Irake. Visa tai yra politinių galių diskusijos. O mesgi norime, kad tie žmonės būtų iškelti į trečiąją šalį, kad jie neliktų Irake. Tai štai tokia yra padėtis, kurią bandome sutvarkyti. Mes manome, kad Irake žmonių, žmogaus teisės bus stiprinamos ir jeigu nutiktų taip, kad atsirastų kažkokių problemų ar pažyd, žmogaus teisų pažeidimų, tai tuomet jūs bus galima ištirti ir išaiškinti prasikaltusiosius. Irakas yra labai svarbi šalis, tai yra ta šalis, kuri yra turtinga ir gali būti ypač svarbi tiek artimuosiuose rytuose, tiek kitur. Ji gali būti svarbi Europos Sąjungai. Dabar mes pergyvename pereinamąjį laikotarpį, reikalinga jūsų pagalba, kad padėtis būtų stabilizuota Irake ir kad būtų galima stiprinti demokratiją ir gerinti žmogaus teisų apsaugą. Mums tai nėra lengva užduotis įveikti tą pereinamąjį laikotarpį. Vyriausybė yra autokratiška, režimas nedemokratiškas, tačiau turime ieškoti progų demokratijos pagrindų stiprinti. Žmonės taip pat turi būti pratinami prie demokratijos valstybių. Žmonės Irake yra pripratę prie smurto, prie priespaudos. Ir jų e, galvoje turi atsirasti kitokių savokų, kitokių nuostatų susijusių su to, kad galima gyventi demokratinėje visuomenėje be smurto. Jie turi suprasti, kad egzistuoja ne tik smurtas, bet ir kažkas daugiau. Tam mes turime tvirtinystę, turime atkurti, atstatyti Iraką, turime raginame jūs investuoti Irake, nes šalies atstatymas yra didžiulis darbų baras. Visiems šalies atkūrimas būtų naudingas ir jums, ir mums. Ponas Mario Mauro išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl situacijos vystimosi Irake. Aš jau sakiau, kad padėtis tebėra kelianti susirūpinimą, tačiau yra tam tikrų e, vilčių, kad pavyks išplėtoti reikiamas partnerystės, mes tikimės, kad bus paskirti reikiami ministrai ir pasaulis galės pamatyti, kad šalyje esama noro keistis ir būti aktyviais tarptautinės bendruomenės nariais. Manau, kad mums reikia dėti dar daugiau pastangų ir Irako parlamentas nori labiau sutvirtinti demokratiją ir ją aktyviau pritaikyti. Ponas Franko taip pat kalbėjo apie smurtą, apie energijos gamybą ir naftos gavybą. Kaip žinia, naftos rezervai siekia 50 procentų naftos gavybos pasaulyje artimiausiais metais ir mėnesiais 6 tūkstančius barelių per dieną bus galima išgauti naftos. Ir gamybą galima būtų ir dar padidinti, bet mums reikia partnerių. Partnerių, kurie padėtų e, išgauti Irako žemės gelmėse glūdinčios gerybės, naftą, dujas ir panašiai, jas būtų galima kreipti į Europą, pavyzdžiui. Tam galėtų pasitarnauti tarptautinės kompanijos, kurios jau ir dabar pradeda aktyviai veikti Irake ir kurios eksploatuoja naftos grėžinius. Irake galimybių yra daug. 50 procentų jūsų poreikių galime patenkinti energetinių požiūrių artimiausiais metais. Ponas Mario Mauro kėlė klausimą dėl susiklošiusios situacijos dėl teikiamos pagalbos. Partnerystė ir pagalba yra susiję dalykai. Nėra dėl to jokių abejonių. Svarbu, kad nacionalinė vyriausybė turėtų reikiamas galias, nes priešingų atveju turės vykti nauji rinkimai, reikės renkti referendumą ir taip toliau ir panašiai. Laimiai ta partnerystė vystosi sėkmingai. Ir tikėkime, kad mums pavyks dirbti sėkmingai taip, kad mūsų tikslai būtų pasiekti. Kai dėl saugumo susitarimo su jungtinėmis valstijomis. 2011 vienas, vieno iš susitarimų galiojimas baigsis. Buvo kalbama apie 50 tūkstančių Amerikos karių, kurie tebėra Irake. E, šitie reikalai yra koordinuojami su Irako vyriausybė. Situacija netrukus turės būti peržiūrėta. Tačiau tai yra karo ekspertų rankose. Jie kūruoja šį klausimą. Mes laukiame ataskaito šio klausimu. Irako parlamentas tą ataskaitą turėtų gauti. Ir tuomet mes turėsime daugiau informacijos, daugiau tikslių detalių apie poreikius, kiek karių turėtų likti šalyje. Tie vertinimai turi būti atliekami atsižvelgianti tebe egzistuojančias grėsmes. Ši Pranešimą parlamentas gaus, su juo susipažins. Jis turės pareikšti šiuo klausimu savo nuomonę. Aš kalbėjau su atskirais politiniais blokais, kurie yra e, turintis atstovų vyriausybėje. Techninis vertinimas e, yra reikalingas. Dėl to, ar mums dar reikia JAV karių savo teritorijoje ar ne. Mes turėsime tartis tarpusavyje, turėsime atlikti vertinimus. Turime nepamiršti, koks svarbus yra mums suverenumo išsaugojimas. Artimiaus, per artimiausius du mėnesius mes šią problemą išspręsime. Ministras pirmininkas paskelb savo ataskaitą. Mes taip pat turėsime galimybę su ja susipažinti ir ją vertinti. Nebrepaus, atrodo, klausė apie žmogaus teisės. Irako konstitucijoje yra pasakyta, kad tikėjimo laisvė, nuomonės laisvė yra gerbtini dalykai ir visą tai turi būti gyvendinama. Situacija be abejo neįdėlį šioje srityje. Tebelieka dar smurto, nesilaikymo šių vertybių, e, smurto dar esama kai kuriuose šalies dalyse. Be abejo, jei kažkas patiria smurtą, tai yra tarptautinių sutarimų pažeidimas, pažeidimas, tačiau vyriausybė stengiasi šias problemas spręsti. Mes turime savo parlamente žmogaus teisų komitetą. Skirsime taip pat komisarus, kurie bus to komiteto nariai ir kurie bus atsakingi žmogaus teisų padėties stebėseną. Tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais šio komiteto nariai bus paskirti, jie dirbs kuo neutraliau ir objektyviau. Kai tai tas komitetas bus sudarytas, komisarai bus paskirti, tada jie galės pradėti savo darbą. Tebėra dar smurto atveju. Kartais tam tikros jėgos inspiruoja šios smurto atvejus. Tačiau mūsų tikslas yra užtikrinti, kad būtų laikomasi konstitucijos. Žmogaus teisų komitetas pasirūpins reikiamų teisės aktų gyvendinimu. Kai dėl spaudos laisvės, be abejo, tai yra labai svarbu. Turime teisės aktą, kuris reglamentuoja žiniasklaidos laisvę. Dar diskutuojama dėl šio teisės akto. Jam įsigaliojus bus numatyta saugotis spaudos laisvę, raiškos laisvę. Žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės galės veikti laisvai, turėdamos reikiamą apsaugą ir jos bus gerbiamos. Visa šis teisės aktas yra svarstomas palaikant ryšius su visuomenė, su žurnalistais, su jų atstovais. Buvo surenkta daug klausimų. Svarbu, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Kai dėl mirties bausmės, norėčiau pasakyti štai ką. Šis įstatymas e, veikia Irake. Te, pagal egzistuojančius teisės aktus mirties bausmė yra įmanoma, tačiau ji pritaikoma tik po e, kelių instancijų teismų, po apeliacinių teismų, po aukščiausio teismo nuomonės. Visos šios fazės turi būti įgyvendintos, norint paskelbti mirties bausmę. Kaip žinote, terorizmas plačiai įsivešėjo mūsų šalyje. Dėl to žuvo tūkstančiai nekaltų Irako piliečių. Tad Aš manau, kad mums reikia turėti tam tikras atgrasančias priemonės, kurios padėtų saugoti visuomenę, jos narius nuo smurto, nuo terorizmo. Vyriausybė, suprantama, nepaėgė išspręsti visų problemų. Tačiau, kai visos, visos galimybės buvo išsemtos, visos procedūros atliktos, Tik tada galima priimti tokį sprendimą, kuris numatytų mirties bausmę. Prezidentas yra suteikęs įgaliojimus deputatams, kurie turi galimybę mm, patvirtinti ar ne priimtą sprendimą dėl mirties bausmės. Prezidentas pats tokių dekretų nepasirašo. Ši bausmė gali būti pritaikoma tik dėl teroristinių išpolių padarimo. O šiaip mirties bausmė nėra taikoma labai plačiai. Tikėkime, kad ateitie jos nebeprireiks Irake. Žvelgiant į žmogaus teisų padėtį. Irako konstitucijoje yra numatytos moterų teisės, moteris yra numatytos kvotos dėl moterų dalyvavimo politinėme gyvenime. 25 procentai moterų turėtų būti parlamento narės. Ir matome, kad teisės yra bandoma lyginti vyrų ir moterų. Tačiau aš Nesakau, kad padėtis šios rytyje yra ideali. Yra seniai įsišaknyjusio mentaliteto problemų Irake. Ir tas mentalitetas yra nukreiptas prieš moteris, prieš jų teisės. Konstitucijoje mes pabandėme e, šį beitą pakeisti. Mes norime, kad moterų teisės didėtų. Mes tengiame šviesti žmonės apie tai, kad reikalingos vienodos galimybės vyrams ir moteriams dalyvauti politiniuose procesuose. Moteris, pasak mūsų, turi turėti aktyvesnį vaidmenį čia. Tai yra ta nuostata, kuri turėtų būti gyvendinama atidžiau. Tačiau dabar ta pereinama laikotarp vyriausybė šių iniciatyvų pakankamai nesima ir mes nesidžiaugiame tuo. Kai dėl. E, regiono valdytojo, Masulo regiono valdytojų. Aš nekalbėjau apie tai, tačiau aš manau, kad mes bandome sustiprinti decentralizavimą, valdžios perdavimą regionams procesą Irake valdytojai yra gavę nemenkus įgaliojimus. Tačiau mes matome, kad daug tų įgaliojimų buvo paimti iš vyriausybės. O gu, tie valdytojai, tie gubernatoriai ir toliau buvo be jokios didesnės įtakos ir nenuveikė jokių didesnių darbų. Tad norime kad situacija keistusi. Aš nesakau, kad e, gubernatorius reikėtų kaip nors ypatingai laikyti savo rankose. Aš priešingai, aš manau, kad reiktų suteikti reikiamą autonomiją kiekvienam iš tų valdytojų, iš gubernatorių. Tai būtų naudinga pirmiausia Irako žmonėms. Nėra ne vieno regiono, Irake, kuris būtų religinių požiūrių, etninių požiūrių vienalytis. To privalu nepamiršti. Aš nenoriu, kad būtų kuriami regionai etninių pagrindų ar remiantis kažkokiais kitais dalykais. Ponas Atkins sakė štai ką kad aš nepasirodžiau jam kalbas optimistiškai. Na, žinome, kokia yra situacija Irake, tačiau aš turiu daug vilties, kaip ir bet kuris kitas Irako pilietis. Siekiama demokratijos įgyvendinimo, žmogaus teisių ir pagarbos joms. Svarbu, kad būtų siekima konsensus tarp visų politinių jėgų. Tačiau mes dar nepasiekime visų tikslų. Mes nuo despotiško, autokratiško režimo perėti bandome prie kito, prie demokratijos. Kliūčių yra daug, bet tikimės jas sėkmingai veikti. Tačiau be abejo, esama padėtis manęs netenkina, tačiau esu optimistas, kai dėl savo šalies ateities. Parlamentas dabar yra sudarytas iš trijų politinių blokų, yra keletas mažesnių. Didžiausiai politiniai blokai turi savo atstovų parlamente. Tarp tų trijų svarbiausių blokų kyla tam tikrų nesutarimų ir problemų. Svarbiausias klausimas yra toks, kodėl realybė nevirsta priimami teisės aktai, nes kai, kai kas iš tų blokų stabdo tų teisės aktų priimimą ir gyvendinimą. Ir dabar mes esame įsitikinę, kad teisės aktus svarbu visapusiškai gyvendinti. Nepakanka juos įprimti. Mes, irakiečiai, tikimės glaudaus bendradarbiavimo su tai, ką mėgstančiais ir mylinčiais ES partneriais. Tikimės bendradarbiauti ekonomikos srityje, demokratijos kūrimo srityje, pagarbos žmogaus teisėms kūrimo srityje ir kitais klausimais. Mus domina visos bendradarbiavimo sritis. Irako žmonės pagarbiai žvelgia į ES ir jos piliečius. Manau, kad mums svarbu kurti tikrus draugystės ryšius. Čia aš kalbu Irako žmonių vardu. O Irako žmonės kreipiasi į jūs prašydami suvaidinti svarbų vaidmenį. Atkuriant, atstatant Iraką ir užtikrinant jo suverenumą. Meno kūriniai, antikvarinės vartybės be abejo patiria grėsmę. Kai kas iš jų buvo sugadinta nes tankų buvimas šalyje nepadeda kultūros vertybių apsaugai. Nutiko taip, kad tankai tiesiog pervažiavo kai kurias iš tų kultūros vertybių. Tad žodžių trūksta apibriežti susiklošiusiai padėčiai. Daug kas buvo pavokta, išplėšta. Turizmo reikalų ministerija parengė projektą, kurio tikslas yra atkurti meno kūrinius, vėl surinkti antikvarinės vertybės ir čia mums irgi reikės tarptautinių institucijų pagalbos, kad galėtume tai padaryti, kad galėtume susigražinti savo antikvarinės vertybės. Jeigu neklystų, atsakiau į tuos klausimus, kurie man buvo užduoti. O dabar dar norėčiau pasakyti, kad vienas iš kolegų paminėjo, jog Irako atstovavimo reikalai keičiasi, atsiras Irako atstovybių kitose šalyse. Mums reikia stiprinti tuos ryšius kad galėtume tartis dėl visiems bendro interesų dalykų ir aš manau, kad tie e, visi tikslai ir ateitie bus sėkmingai mūsų sugyvendinami. Dėl krikščionybės, ar regis, dar taip pat buvo užduotas klausimas. Dėl konfesijų problemų ir konfliktų, kai kurių konfesijų atstovai patyrė problemų. Tūkstančiai irakiečių už savo tikėjimo išpažinimą sumokėjo gyvybę. Grėsmę patyrė daugelis Irako žmonių, tačiau mažumų atstovė be abejo persiekimų patyrė. Tarptautinis tarptautinių požiūrą žinoma, kad tokių mažumų teisų pažeidimų buvo. Sengsimės, kad krikščionių bendruomenės galėtų gyventi ramiai ne, ir kad nebūtų persekiojimus, nes mūsų šalis yra visų konfesijų šalis. Tai yra visų šalis. Seniausiai veikusios bažnyčios vėl galės sėkmingai veikti. In, vis, visų įmanomų mažumų integravimas yra labai svarbus dalykas. Mes esame turėję ministrų, kurie buvo krikščionių mažumos atstovai. Buvo tokių atvejų. Tai, ką patyrė krikščionys, be abejo yra labai pavojinga tendencija, tai yra baisu, jiems reikia mūsų paramos ir apsaugos, Irako parlamentas, iš Irako vyriausybė ir Europos parlamentas turi daryti viską, kas reikia, kad jų teisės būtų apsaugotos. Mes negalime tiesiog perkelti krikščionių kažkur kitur. Aš manau, kad tokios tendencijos net negali būti pradėtos įgyveninti. Ir jūs ir mes, ir mes turime dirbti kartu, kad krikščionys galėtų likti gyventi Irake, turime sudaryti jiems bent jau minimales sąlygas, kad jie galėtų išpažinti savo tikėjimą, turiu sudaryti jiems sąlygas dirbti, gyventi. Ir svarbu, kad būtų užmėgsti geri ryšiai tarp krikščionių bendruomenės ir kitų konfesijų atstovų. Tos ryšius ateityje būtina stiprinti. Tai yra labai svarbus klausimas. Buvo pateiktos rekomendacijos. Mes sutarėme sudaryti karinės pajėgas iš krikščionių tarpo, kurių tikslas būtų saugoti krikščionių bendruomenę ir jos atstovus. Dabar yra atveju, kai priimami sprendimai dėl žalos atlyginimo krikščionims. Jie gali atstatyti už gautą atlygį, žalos atlygį savo namus, savo bažnyčias. E, kai atgal sugrįžę krikščionys galės kurtis vėl Irake. Parlamente aš, aš turiu kolegą, kurio tikslas ir yra kuruoti šios krikščionių reintegracijos reikalus. Tam svarbu bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad krikščionys grįžtų į Iraką. Manau, kad išstumti iš savo gyvenamosios vietos, iš Irako krikščionys būtų nusikalstama veikla. Turime įsitikinti, kad visos sąlygos yra tenkinamos, kad jie galėtų mūsų šalyje likti. Ačiū. Grazie. E... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Susitikimas tikrai buvo labai naudingas atviras ir laisvas. Ir e, tikimės, kad tai tik tai pirmas tokio pabudžio susitikimas. Ir e, linkime, kad e, mūsų parlamentų nariai susitiktų dar ne vieną kartą. Dėkojame už dalyvavimą. Dar kartą sveikiname jūs atvykus pas mus ir tikimės, kad per ateinančias dienas jūsų susitikimai Bruselėje bus uh, E, įdomus ir naudingi. Galbūt e, kai kas nebuvo tiksliai išversta, kuomet aš pristačiau kolegą Belder, jisai yra ne Izraelio pilietis, kaip man atrodo buvo išversta į vieną kalbą, jisai pirmininkauja tarp parlamentinių ryšių delegacijai su Izraeliu. Jisai taip pat yra labai svarbaus pranešimo autorius. Ta pranešimą patvirtina Europos parlamentas ir jame kalbama apie e, Irano ir ES santykius. Jisai pateikė klausimą dėl be kita ko dėl Irano įtakos Irakui. Ir į tą klausimą jūs iš dalies atsakėte. <clears throat> Bet uh, E, aišku, ne, nebuvo galbūt įmanoma į viską atsakyti. Dar kartą dėkoju už dalyvavimą. Mums buvo labai malonu sustikti.